Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Gerbim ponas ir ponai, kolegos, mėly svečiai, nors e, nedaug mūsų yra, tačiau manau, kad turėtume pradėti mūsų klausimus, nes svarbiausia referentai yra salėje, vienas iš bendro pranešėjų, taip pat būsimasis bendro pranešėjas, ponas Berlinguer. <clears throat> Taigi svarbiausi asmenys jau yra, kiti turėtų greitų laikų atvykti, nepraraskime laiko, dar turime keletą procedūrinių techninio pobūdžio dalykų sutvarkyti, kurių nespėjame sutvarkyti šiandien ryte. Tai yra pirmiausia 18 darbo tarkis punktas, Mastalkos pranešimas, turime nustatyti pakeitimų teikimo terminus, tai yra 2012 kovo septintoji diena, niekas neprieštarauja, patvirtiname pataisų teikimo terminą. Kitas punktas yra kredito reitingų agentūros. Pataisų teikimo terminas baigėsi kovo 28 dieną 12 val. Niekas neprieštarauja. Taigi, nutarta 20 punktas dabar bodų pranešimas. Čia taip pat pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 28 dieną, 12 val. niekas neprieštara, 21 punktas vartotojų teisų apsaugos programa nuo 14 iki 20 metų, ponas Vikstram. Pranešimas pakeitimų teikimo terminas baigėsi gegužės 8 dieną, 12 val. niekas neprieštarauja, taigi <clears throat> šį nutarimą taip pat patvirtino. Dabar pereikime prie e, mūsų popietinio posėdžio temos, tai yra pardavimų teisės klausimai. Norėčiau pasveikinti ir pristatyti mūsų ekspertus iš eilės. Ponas Hercelis yra komercinės ir e, bendrijos teisės e, ekspertas, ponas e, McQueen iš Škotijos teisės komisaras, ponas Leibė iš Bairoto universiteto, Karlo Kastanovo Milano katolika ir Sakro Kuorė universiteto atstovus. Taip pat noriu pasveikinti Tiną Zomer, ji yra Junktinės karalystės smulkos verslo asociacijos pirmininkė, ponas Mark Skaga, <clears throat> Vokietijos uh, pirkimų ir rinkodaros uh, federacijos atstovas, <clears throat> ponas uh, Šmit šiandien negali dalyvauti, jis atsiprašė ir taip pat e, e, noriu pristatyti poną Marką Frilė, e, Frilė advokatų bendrijos atstovo. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Nyboje iš Paryžiaus Nantero universiteto kartu su studentų grupė dalyvaujantį mūsų klausimus. Jeigu teisingai supratau, taigi pradėkime mūsų klausimus. Buvo numatyta, kad aš tarsiu keletą įžanginių žodžių. Pradžioje šis projektas yra ypatingai svarbus, jį pasiūlė Europos komisija. Per pastarosius mėnesius konstatavome, kad suinteresuotų subjektų konsultacijos nebuvo pakankamo masto iki šiol, todėl mūsų komitetas nusprendė surenkti uh, klausimų seriją, kuriuose, kurioje dalyvautų ekspertai. Taigi šis klausimas bus ne vienintelis, vyks daug klausimų ir praktinių seminarų. Šią temą šis yra pirmasis, nes mums susidarė įspūdis, kad būtina labiau įtraukti nacionalinių valstybių atstovus į visą šį procesą. Taigi norėčiau E, visus šiandien nuširdžiai pasveikinti, nekantri laukime jūsų pasiūlymų ir nuomonių, <clears throat> turint omenyje, kad e, šitama yra sudėtinga ir jos svarba Europos bendrai rinkai yra labai didelė. Mes kaip teisėkuros institucija siekime, kad būtų e, priimtas pat, apčiuopiamas rezultatas, kuris būtų priimtinas visiems. Taigi tiek būtų mano įžanginių pastabų, dabar iš karto siūlyčiau perėti prie pirmosios mūsų klausimų dalies apie tai, kaip turėtų veikti Europos pirkimų teisė ir kaip tai turėtų dėrėti su e, veikiančia teisės aktų sistema, atsižvelgiant į jos santykį su tarptautinė privatinė teisė bei nacionalinėse valstybėse galiojančiomis teisės e, e, normomis. Uh, sandorių arba pirkimų teisės e, normomis. Pirmiausia, dabar steičiu žodį 10 minučių Davidui Herceliui. Prašau Jums žodį. Micro. That's a micro. You have to press the button down there. Which button? Is that better now? Yeah, it's much Thank better. You. Dabar girdisi. Ačiū. Ačiū už man ir Hektorui Makvinui suteiktą galimybę pristatyti e, mūsų nuveiktą darbą, domintis pardavimų pirkimų teisę Junktinėje karalystėje. Mes atstovavome dvi pagrindinės Junktinės karalystės teisės sistemas. Aš esu iš Anglijos ir Velso, o Hektoras iš Škotijos. Mes dirbame e, Škotijos ir Anglijos teisės e, komisijoms, kurios konsultuoja Didžiosios Britanijos valdžią teisės klausimais prekybos srityje. Jūs paprašėte pristatyti bendrąją e, Europos tarkim, e, pardavimų teisė, tarptautinė teisė šioje srityje ir aptarti svarbiausias priemonės. Bet po dešimt minučių bus įmanoma tik pristatyti bazinę informaciją. Raštu pateiktose savo pranešimuose pristatėme teisinę e, padėtį Junktinėje karalystėje. Norėčiau visų pirma apibendrinti mūsų patiktas rekomendacijas Junktinės karalystės vyriausybei ir paskui kalbėsiu apie verslo ir vartotojų santykių klausimus, o Hektoras kalbės apie verslo su verslu santykius. Kai mūsų paprašė parengti rekomendacijas dėl Europos pirkimų pardavimų teisės, mes peržiūrėjome parengtas studijas šią temą. Taip pat e, svarstėme šią teisę iš principo ir aptarėme tekstus su, su svarbiausių suinteresuotų šalių atstovais Didžioje Britanijoje, be abejo, e, verslo konsorciumo atstovais ir vartotojų atstovais. Ir mūsų rekomendacijos atsispindi mūsų surinkta informacija. Apibendrinant, reiktų pasakyti, kad verslo atstovai palaiko principus, kuriais rengiamasi grįžti Europos parkimų pardavimų teisę, bet nebūtinai palaiko dabar patiktą dokumento versiją. Vartotojai, su kuriais kalbėjomės, nelabai palaiko šią, šį teisės akto pasiūlymą. Mes patys manome, kad susirūpinimas, kurį išgirdome ir kuris buvo išreikštas, uh, yra susijęs su dabar, dabar pasiūlyto dokumento e, apreptimi. Europos komisija yra pareiškusi, kad bendros Europos parkimų pardavimų teisės tikslas užtikrinti geresnę vidaus rinkos veikimą, kad verslo ir vartotojų sandėriuose e, mažmenininkai nėra linkę prekiauti kitose valstybėse dėl galiojančių nuostatų ir nėra užtikrinta tik, tikrumas. Pavyzdžiui, smulkus prekybininkas, e, norintis vykdyti e, veiklą kitoje valstybėje, visų pirma turi teisę e, skelbti savo svetainę kitoje šalyje. Taigi yra daugybė priežasčių, kodėl nevyksta tarp valstybinė prekybė. Priežastis - kalba, kalbos barjeras, logistika, taip pat teisės nuostatos. Nežiūrinti tai, mes sutarėme, kad E, užsienio įstatymų veiksnys yra svarbus veiksnys. Vėl mes ieškojame galimų sprendimų. Tačiau remiantis sveikų protų ir logiką, Europos pirkimų pardavimo teisė nieko neduos, nebent prekybininkas iš tikrųjų norės prekiauti. Iš tikrųjų, ta, ta naujai atsirandanti, naujai parengta teisės sistema dar įneš sumaišties, nes atsiras papildoma teisės sistema. Uh, Tokia sistema aktuali tik tuomet, kai priekyvis keliauja keliose valstybėse, keliose teisinėse sistemose. Ir tuomet sunku naudotis visų šalių kalbomis. Komisarė Reding. Apie tai kalbėjo savo dokumente, parengtame šią temą, todėl mums svarbiausia išsiaiškinti, ar Europos parkimų pardavimų teisė yra e, padės paskatinti prekybą ES ir paskatinti vidaus rinkos kūrimą. Mūsų išvada yra, kad dabartiniu savo pavydalu ne. E, mm, išsamei, ga, išsamei informaciją galite rasti komisijos svetainė, bet taip pat paminėsiu. Uh, Dabartinis projektas yra pernelik ilgas ir per sudėtingas, e, kad pasiektų jam keliamų tikslų. Be reglamento yra 160 straipsnių ir kai kur tos pačios temos aptariamos skirtingose straipsniuose. Pavyzdžiui, penki straipsniai. E, penki straipsniai skirti sandorių nutraukimo klausimui. Ir dabartinis projektas yra paremtas bendrais bendrųjų pagrindų sistema, tai nebūtinai yra naudinga mm, smulkiams prekybininkams ar vartotojui. Ir tik tai nedidelis skaičius ginčių ir patenka į teismą ir dažniausiai rei, iškilus ginčiams reikia kiek įmanoma spartesnės sprendimo procedūros. Kitas veiksnys - kalba. Bendroji Europos pardavimų pirkimų teisė ne, neįsprendžia E, šios situacijos varto, informacijos teikimo vartotojams ir e, nacionalinių įstatymų reikalavimo teikti informacijas gimtają nacionalinę kalbą. Susijusios, susiję kaštai vertimo gali būti atgrasančių veiksnių. Kaip ten bebūtų, viskas bus susijęs su vietos šalyje galiojančiais įstatymais. Bendra Europos pirkimų pardavimų teisė turėtų užtikrinti pusiausvirą, užtikrinti geresnį, platesnį prekių naudojimą, taip pat užtikrinti pasitikėjimo atmosferą. Tačiau verslo atstovai mus informavo, kad e, ten numaty, numatomi laikotarpiai yra pernelyg ilgi, terminai yra pernelyg ilgi. Be to, jungtinėje karalystėje padarėme išvadą, kad mokesčiai, kurie turi būti mokiami už tam tikras leidimus, yra pernelyg dideli. Kalbame apie prekybą paprastomis prekėmis, kad tarpu komisija teigia, kad norinti su, pagyvinti vidaus rinką ir sumažinti vartotojų mokamą kainą. Dar vienas dalykas. Tekstas yra pernelyg miglotas. Yra galimybės pernelyg plačiai interpretuoti kai kurias nuostatas. Toks požiūris turi savo vietą. Uh, tačiau mes nesame tikri, kad tai padės sumažinti e, tarp valstybinių sandorių internete kainą. Prekybininkai mums e, pasakė, kad jie nenori veikti situacijoje, kur galioja dvi taisyk, du taisyklių rinkiniai. Ypač kai nežinai, kur tiksliai yra pre, pre, prekybininkas ir vartotojas. Taip pat kalbant apie, apie tokius sandorius, valstybėnis nebeteks galimybių išspręsti galimus kylančius ginčius. Nes kai kuriems sandariams nebegalios dabartiniai įstatymai reglamentuojantis pirkimus ir pardavimus. Siekiama, kad tai, ta, tas pasiūlymas taptų pirkimų pardavimų išsamių kodeksų, tačiau, pavyzdžiui, 27 konstatuojamosios dalies punkte numatyta, kad nacionaliniai įstatymai galioja tada, kai netaikomi šio pasiūlymo, e, šio pasiūlymo nuostatos. Mes manome, kad labai svarbu išlikti realistiškiams ir suvokti, ko galima pasiekti tuo pasiūlymu. Ir todėl darome išvadą, kad komisijos tikslų vidaus rinkoje bus galima geriau pasiekti pasiūlus e, paprastą taisyklių rinkinį, kuris ypač siektų pagyvinti e, prekybą internetu. Reikalingas tekstas, kurį verslas ir vartotojai lengvai suprastų ir galėtų taikyti ir kad, ne, kad jų, jų suvokimui neprireiktų sandorių teisės specialistų. Taip pat dabartinis pasiūlymas numato daug suvaržymų, nes numatomi tam tikri apribojimai dėl to, kokie, kokiais įrenginiais naudojantis galima gauti informaciją. Ir reiktų išsiaiškinti, kas jau pasiteisina dabartinėse sistemose ir ką galima būtų tobulinti. Nereikėtų stengtis primesti dirbtinai sukurto sprendimo. Manome, kad tai galimybė, atsiverinti galimybę Europai e, tapti pavyzdinę internetinės priekybos erdvę ir būtų gaila nepasinaudoti tokią galimybę. Issues, uh, issues, although... Dar verslo verslui klausimų. Tame kontekste galima čia pritaikyti daug panašių dalykų. Uh, Naujasis dalykas yra tas, kad Junktinė karalystė niekuomet neratifikavo vienos konvencijos dėl tarptautinės prekių, tarptautinių prekių pardavimo. Nors ES tai yra plačiai paplitusi praktika, Junktinėje karalystėje yra daug komercinio pasipriešinimo tokiam ratifikavimui ir mes suprantame, kad praktiškai teisės pasirinkimas, kai vyksta tarp valstybinis pardavimas verslas verslui, gali sukelti atitinkamų sunkumų. Ir kartais, kai nėra straipsnis numatantis jurisdikcijos pasirinkimą ir ginčas geriausiai yra sprendžia, sprendžiamas dėrybų keliu, kitais atvejais gali kilti diskusijos dėl to, kuri jurisprudencija yra pasirenkama. Tačiau tai ypatingai matyti aktualiau yra Škotijos verslui, kur kitos šalies teisė yra labai menkai žinoma ir nėra išversta. Ir mūsų patarimas būtų Škotijos Lenkijos bendra įmonė, kur nei viena šalis nežinojo ir negalėjo išsiaiškinti apie kitos šalies teisiną jurisdikciją ir tai sukėlė daug problemų, kai buvo sudaromos sutartys. Jeigu e, tokia bendroji teisė būtų išversta į visas ES kalbas ir turinys būtų racionaliai, ge, pakankamai gerai žinomas ir jo būtų laikomasi, tuomet tai būtų naudingas sprendimas sprendžiant panašias problemas, ypatingai tom šalims, kurios negali sau leisti renkti ilgų raštų sudaromų sutarčių, ypatingai tai yra nedidelės įmonės. Taigi mūsų, patirti, mūsų siūlymas štai koks. Mes matome tam tikrų kliučių e, neleisiančių Junktinės karalystės verslo įmonėms pritarti tokiam siūlymui dėl pardavimų sutarčių teisės. Ir taip pat e, pardavėjo teisė kreiptis į teismą irgi yra nebūtinai tinkamai numatyta. Ir mes manome, kad yra tam tikrų alternatyvų, bent jau verslas verslui kontekste, potencialūs vartotojai gal, labiau būtų linkę bilinėtis, nei rinktis kitas alternatyvas. Ir nors šalis turi teisę netaikyti savo taisyklių. Tačiau panašu, kad kažin ar verslo įmonės perims ES teisinę ir po to bandys parengti savo taisyklės. Ir tos sutarties šalys netgi su minimaliais dokumentais, pasirinkdamos Europos e, sutarčių teisę, pardavimų sutarčių teisę, tai būtų įmanoma, jeigu toje teisėje būtų numatyta galimybė spręsti ginčius efektyviai, greitai ir be bilinėjimosi Junktinės karalystės pardavė, parduodamų prekių teisės aktas irgi galbūt nėra tobulas, tačiau pasiūlytas ES pardavimų pirkimų starčių teisinas yra dar su, mažiau aiškus. Dėkoju. Labai ačiū visiems už jūsų mintis. Dabar steiksiu žodį profesoriui, daktarui Stefanui Leibliai. Prašau. Vorsitzender. Gibt es einen Trick oder? Okay, wunderbar. Gut. Ja, Herr Vorsitzender, meine Pane pirmininkė, gerbiami ponas ir ponai, paprašėte manęs pareikšti savo nuomonę dėl siūlomos e, Europos padėjimų teisės veikimo sistemos atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų sistemą. Taigi pamėginsiu tą padaryti. Dėkuoju Jums už kvietimą. E, turime remtis e, trečiuoju pasiūlymo straipsniu, pagal kurį šalis gali susitarti, kad jų tarptautinės e, ar tarpvalstybinės pirkimų pardavimų sutartys gali būti grindžiamos e, bendrijos pirkimų teisės nuostatomis. Ne čia neturėtų e, būti kalbama apie galimybę pasirinkti, pasirinkti kokią nors tarptautinės teisės formą, e, nes komisija siūlo pasirinkti vieną iš dviejų skirtingų pardavimų teisės sistemų veikiančių bendroje e, sistemoje, kuri būtų užfiksuota kokiam nors teisės aktų rinkinyje kaip antrinės teisės rinkinys. Tai reiškia, kad būtina e, kad tai yra e, būtina prielaida, kad apskritai kokia nors padėjimų teisė galiotų sudaromam susitarimui ar e, sutarčiai. Apskritai kyla klausimas, ar tokio pavadžio sprendimai iš ankstiniai būtų įmanomi. Austrijos federalinė taryba tuo tarpu mano, kad bendrijos lygmenių galiojančios teisinės nuostatos ir reglamentai negali būti automatiškai perkeliami į nacionalinę teisę, turi likti bendrijos lygmenyje. Ir <clears throat> nacionalinėse valstybėse galiojančios teisės negali į savo sistemą įtraukti tokio pobūdžio europinių lygmenių e, galiojančių teisės normų. Manęs toks teiginys neįtikina, nes bendrijos teisė ir nacionalinės teisės yra priklausomos viena nuo kitos ir tarpusavėje persipina. Europos teisės 7 ir 8 dešimtmetį atitinkamuose bylose Kosta Inel ir kitose aiškiai pareiškia, kad bendrijos e, teisė yra autonominė nepriklausoma teisė turinti savo teisinį šaltinį, tačiau kartu ji yra ir nacionalinių valstybių teisės sistemos dalis. Šalis gali susitarti dėl pirkimo pardavimo sutarčių, jeigu tarptautinė pirkimo pardavimo teisė yra siejama su nacionalinė teisė pagal e, Romos pirmąjį reglamentą, kuomet galioja nacionalinė teisė jeigu viena iš sutarties šalių pasirinka kurios nors šalies teisę, Prancūzijos, Vokietijos ar taip toliau, arba pardavėjas turi savo atstovybę viena, viena iš valstybių narių arba esama kokiu nors kitų artimesnių sąsajų su nacionalinė valstybės narės teisės. Sudarant sutartis tarp įmonių ir vartotojų reikia vadovautis Romos pirmojo reglamento šeštojų straipsnių problemų nekyla, e, jeigu e, dėl objektyvių e, priežasčių negalima pasirinkti teisės sistemos, tuomet yra remiamasi vartotojo, su, vartotojo valstybės narės nacionalinėje teisė. Romos pirmojo reglamento šešto straipsnio antrojo dalyje numatyta atitinkama galimybė pritaikyti pasirinktą sutartyje e, teisės sistemą arba vartotojo šalies nacionalinę teisę, jeigu ji pastarajam yra palankesnė. Tačiau čia e, būtų galima išvelgti tik tai e, netikrą problemą, nes tiek pasirinkimo galimybės, tiek ir kiti minėti aspektai yra įtraukiami į e, nacionalinės teisės visas galiojančias sistemas, jeigu prancūzijos įmonė Vokietijos vartotojai parduoda savo prekes pagal prancūzijos teisę ir pagal bendrijos teisę. E, tai pritaikius Vokietijos teisės nuostatas, jokių kitų rezultatų kilus konfliktui e, nebus pasiekta. Taigi, alternatyva aktyvi pasirinkimo galimybė tokiais atvejais beveik neegzistuoja arba egzistuoja tik tai tais atvejais, kuomet e, pasitaiko vadinamųjų išorinių bendrijos teisės spragų. Kita padėtis yra sudarant sutartis su trečiųjų šalių vartotojais. Čia galioja Romos pirmojo reglamento šeštasis straipsnis, jeigu prancūzijos įmonė internetu parduoda savo prekes Šveicarijoje gyvenančiam vartotojui, remdamasi arba pasirinkdama e, prancūzijos ir bendrą e, Europos pardavimų teisę, tuomet ta įmonė e, privalo netaikyti bendrijos Europos teisės nuostatų ten, kur jos prieštarauja Šveicarijos teisės atitinkamoms nuostatoms, e, e, remiantis e, Šveicarijos tarptautinės privatinės teisės požiūrių, tai teisės sistemos pasirinkimas tokia atveju apskritai yra neįmanoma. Komet sudaromos e, sutartys tarp įmonių, nekyla didelių problemų pasirenkant bendrijos teisės galiojimą. E, tačiau man labai suprantamas tas apribojimas, kad viena iš sutarties šalių turi būti maža ir vidutinė įmonė. Šią nuostatą, mano nuomonė, reikėtų išbraukti, ar bendra europinė pardavimų teisė apskritai yra tinkama teisė sistema sudaryti sutartis tarp įmonių. Yra kitas klausimas, nenoriu į dabar gilintis. Taip pat santykis tarp jungtinių tautų pardavimų teisės ir Europos pardavimų teisės problemų nekelia. Jungtinių tautų pardavimų teisė pagal savo pirmąjį straipsnį galioja tuo atveju, jeigu tarptautinė privatinė teisė atitinka vienos iš nacionalinių teisų e, sistemas, tačiau taip pat pagal šeštąjį straipsnį jungtinių tautų pardavimo teisės yra numatoma atitinkama išimtis ir pasirinkimo galimybė, taigi pasirinkus e, bendrijos teisės galiojimo tokiam susitarimui e, beveik automatiškai galima taikyti rinktinių tautų teisės nuostatį labai retai, jeigu yra pasirenkama e, Europos e, pirkimų teisė ir ji galioja. Tačiau e, pagal jungtinių tautų nuostatas pasirinktas jungtinių tautų pirkimų teisės atitinkamas aspektas yra netaikytinas. Tai įmanoma tam tikrais atvejais, tačiau labai retai. Taigi būtų galima galbūt čia taikyti atitinkamas europinių reglamentų nuostatas, tačiau kaip minėjau, čia galbūt reiktų atskiro išaiškinimo, nes tokiu atveju yra nedaug. Kitas klausimas susijęs ar valst, su tuo, ar valstybės narės gali e, neteikti pirmenybės bendrijos pardavimų teisiai, e, paskelbdamos, kad nacionalinės e, pardavimų teisės normos e, yra viršesnės. Atsakymas šį klausimą turėtų būti įvairialypis. Romos pirmojo reglamento 9 straipsnėje yra numatoma galimybė sustabdyti tokių uh, normų galiojimą, jeigu jos susijusios su bendrijos pardavimu teisė, mano nuomonė, e, valstybės narės neturi teisės paskelbti, kad jų nacionalinės teisės e, pardavimų, nacionalinės pardavimų teisės nuostatos yra viršesnės už bendrijos pardavimų teisės nuostatas. Tačiau ir šioje srityje nereikia baimintis konfliktų, nes administracinių ir ekonominių klausimų bendrijos pardavimų teisė nereglamentuoja. Dar dėl taikymos ryties paskutinė mintis susijusius su e, bendrijos pardavimų pardavimų teisę, ją galima taikyti tik tai sudarant tarp valstybinės sutartis. Sutarties šalis turi būti iš skirtingų šalių ir e, viena iš tų šalių turi būti ES valstybė narė. <clears throat> Įmonės yra lokalizuojamos pagal savo registruotą būstinę arba pagal pagrindinę gamybos vietą. E, vartotojo atžvilgių e, remiamasi e, vartotojo adresu arba jo banko sąskaitos registracijos vieta tiekimo sutarčių atveju galima sudaryti sutartis e, pagal bendrijos pardavimų teisę tik tuo atveju, e, jeigu, pavyzdžiui, kokia nors prekė yra tarp dviejų vartotojų siunčiama iš vienos valstybės narės į kitą. Tačiau e, faktinės aplinkybės yra vertinamos subjektyvių, o ne objektyvių požiūrių. Tai kelia e, šiokią tokią nuostatą vokiškame e, reglamento variante matome, kad užfiksuota nuostata, jog vieno iš sutarties šalių uh, E, gyvenamosios vietos adresas turi būti kitoje valstybėje narėje. Tuo tarpu angliškoje redakcijoje yra suformuoluota kitokia nuostata, nes vartotojas gali gyventi toje pačioje šalyje, tačiau sudarant sutartį nurodyti e, kitoje valstybėje narėje esantį adresą. Tuomet jau galios bendrijos pardavimo teisė. Taigi šiuo atveju kelia nuostaba e, siekis apsaugoti e, nacionalinių teisės aktų lygiai teisiškumą arba viršenybę netgi europinių teisės aktų atžvilgių. <clears throat> Tačiau e, taikant Europos bendryjų pardavimų teisę viso ES teritorijoje, dėl to kyla, dėl šios nuostatos kyla papildomų klausimų, kuriuos e, reikia atskirai e, nagrinėti, e, siekiant įtraukti nacionaliniu mastu sudaromas sandorius į bendrijos padimų teisės taikymos rytį, tačiau į tai gilintis nėra laiko. Norėčiau pakalbėti apie Romos pirmojo reglamento šeštojo straipsnių straipsnėje numatomas galimybės sudaryti tarp valstybinės e, pardavimo sutartiroje rinkoje, tačiau e, sudarant atitinkamus e, sandorius su vartotojais iš trečiųjų šalių šios nuostatos galioja ribotai, kadangi nėra labai deramai pasirinkta Europos pardavimų teisės galiojimo sritis, taigi galima <clears throat> iš karto vadovautis nuostata, kad e, pirkimo pardavimo sandariai pagal Europos teisę yra sudaromi tik tai ES teritorijoje ir jai galioja tam tikrų kolizijų e, ir prieštaravimų jungtinių tautų pardavimo teisė, kaip minėjau, gali pasitaikyti labai retai. Pavyzdžius minėjau anksčiau, tačiau e, čia galbūt būtų galima vis dėlto pagalvoti apie tam tikrą aiškę taisyklę, pagal kurią vienai ar kitai teisės sistemai būtų teikiama pirmenybė. Ačiū profesoriui. E, Laibliui, dabar steiksiu žodį Karlo Kastanovo iš Milano katalikiško universiteto. Honorė. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti Europos parlamentui. Man tikrai labai malonu šiandien dalyvauti šiuose klausimuose apie bendrą Europos pirkimų pardavimų starčių teisę. Aš nepasakosiu apie visus parengiamuosius darbus. Procesas vyksta jau ištisus dešimtmečius, kai komisija pradėjo tą veiklą ir Buvo paskelbta nemažai komisijos komunikatų tuo klausimu. Aš manau, kad pastarasis žingsnis yra reglamento projektas, žinoma. Ir norėčiau priminti naujausius poslinkius. Tai yra 10 metų balandžio mėnesį Europos komisija sukūrė, įkūrė ekspertų grupę, kurių uždavinys buvo parengti bendrus įgaliojimus techninę užduotį. Na ir komisija būtent tų ekspertų grupės darbo pagrindų ir bandė toliau plėtoti pirkimų pardavimų starčių teisę. Na ir suformavus tą techninę užduotį galiausiai ir buvo parengta, parengtas reglamento projektas dėl ES teisynų. Ir galiausiai po tų darbų ir buvo parengtas bendras techninis uždavinys. Kai Europos komisija 10 metų balandžio mėnesį įsteigė ekspertų grupę, ta ekspertų grupė buvo įgaliota parengti tą techninę užduotį. Mes tikėjomės, kad tie ekspertai šiame techninės užduoties pagrindų projekte aptars pagrindinius dalykus, kurie buvo problematiškiausia ankstesnėme komisijos komunikate, komunikate ir buvo manoma, kad bus bendrai aptarta sutarčių, e, pardavimų ir pirkimų sutarčių teisė. Taip pat buvo tikimasi, kad bus kalbama apie sutarčių formatus, pavyzdžius ir taip toliau. Tačiau realiai viskas įvyko ne taip, nepaisant to, kad bent jau ketinimai komisijos būtent ir buvo parengti galimą sutarčių teisę, tačiau rezultatas buvo būtent šis reglamento projektas. kuriame realiai tik tai kalbama apie pardavimus ir pirkimus, nekalbame apie sutarčių ir prievalių teisę. Taigi, kodėl komisija nusprendė nuo bendro išsamaus reglamento, prie kurio buvo dirbta faktiškai du dešimtmečius įvairių darbo grupių, ir kuris buvo numatytas techninės užduoties projekte, kodėl galiausiai viskas buvo sumenkinta ir pasirinktas tik taip pirkimų pardavimų sutarčių e, teisynas. Aš manau, kad tai tik atspindi, jog paraleliai vyko keli darbai ir tai atsispindėjo sprendimo analizės rezultatuose kur tiesiog yra pateikiamas reglamento projekto turinys. Taigi, iš principo, yra pirmoji, antroji, trečioji dalis, kur kalbama apie bendrąją sutarčių teisę ir apskritai nėra minimos pirkimų pardavimų sutartys, o po to yra ketvirtoji ir penktoji dalis, kur jau kalbama apie pirkimų pardavimų teisę ir tada dar yra šešt, nuo šeštosios iki aštuntosios dalis, kur vėlgi yra grįžtama prie bendrųjų teisinių principų dėl sutarčių ir prievolių. Taigi kyla akivaizdus klausimas, kokia prasmė maišyti tuos dalykus. Nemanau, kad tai yra racionaliai tarpusavėje susiję dalykai. Na žinoma, iš neiškumo Europos komisijos pasiūlymė yra daug, nes, aišku, darbo buvo įdėta daug per tuos keletą metų, kuomet buvo svarstomi ilgalaikiai, ilgalaikiai sutartys ir, ir priebolės. Tačiau nemanau, kad tikrai sprendimus primantys asmenys galės įtikinti, kad buvo atlikta pakankamai darbo ar kad tuos siūlymus galima tvirtinti. Yra konkrečiai daromos nuorodos į pirkimų pardavimų sutartis, tačiau tos nuorodos nėra visiškai aiškios ir techniškai kalbant yra daug neiškumo. Taigi galbūt tuos neiškumus išsklaidys reglamento projekto kitos nuostatos. Dabar pereisiu prie reglamento projekto turinio. Na ir pirmiausia, visiems kilo štai koks klausimas. Kaip tos taisyklės, kurios turėtų būti taikomos visose valstybėse narėse, kai bus patvirtintas reglamento projektas, kaip jos veiks praktikoje, Na ir atsakymas iš principo glūdi pranešime dėl reglamento projekto, kur teigiama, kaip jau minėjau, minėjau anksčiau, kad tos taisyklės, kurios yra pirmajame reglamento projekto priedė, išdėstytos, jos galio šalia nacionalinių taisyklių ir įstatymų. Tokiu būdu sutarčių šalis, pardavimų pirkimų sutarčių šalis galės pasirinkti tas taisyklės kaip alternatyvą nacionaliniams taisyklėms. Na, iš principo Kažin ar tai išsprendžia problemas, nes daugelio valstybių narių įstatymuose įstatymai galioja, yra priimti atitinkami įstatymai, kurie galioja šalia vienos konvencijos. Ir šiam reglamentui nėra numatyta aiški taikymos rytis. Tačiau be jokios abejonės dubliavimosi bus daug. Ir jeigu, na, tais atvejais, kai bus dubliuojama, tuomet bus galima pasirinkti iš trijų pirkimų pardavimų sutarčių sistem, e, teisino sistemų valstybėse narėse. Dėl to taisyklės patvirtintos reglamentu nebus tik tai, nebus antra antras taisyklių rinkinys, o trečiasis taisyklių rinkinys, priešingai nei, nei tai, kas, kas ta, sakoma įžanginėme žodyje. Na ir tai, kaip e, tas reglamentas parinktas, irgi sukils, sukels problemų. Jeigu reglamentas bus e, Europos teisės aktų šaltinis ir nebus perkeltas į nacionalinės sistemas, tiesiog egzistuos šalia nacionalinių taisyklių, tuomet aš nemanau, kad čia galime kalbėti apie privat, privatinę tarptautinę teisę. Kai pasirenkamas tas reglamentas, reiškia pasirenkamas reglamentas kaip sutarties uh, kaip taisyklės, kuriomis remiantis bus sudaroma pirkimų pardavimų sutartis. Ir iš principo bus galima kaip ir apeiti nacionalinius įstatymus. Tai jau tada kalbėti apie alternatyvą arba tą dviejų sistemų sambuvį bus neįmanoma. reglamentas bus taikomas kaip po toks, o nacionalinės taisyklės tiesiog bus nustumtos į šalį. Na ir dėl to kyla klausimas. Ar vartotojų teisės bus užtikrintos Romos pirmojo reglamento šeštame straipsnėje apie tai kalbama ir ar bus galima įgyvendinti tas teisės. Vartotojų apsaugos taisyklės galioja tik tuo met, jeigu priimami nacionaliniai atitinkami teisės aktai. Tačiau ši, jeigu ši Europos direktyva bus pritaikyta, ji bus tiesiogiai pritaikyta uh, valstybėms narėms ir tai jau nebus valstybių narių įstatymai, tai bus europinė teisė. Taigi santykio tarp nacionalinių taisyklių ir šių taisyklių problema jau būtų išspręsta. Projekte taip pat yra nemažai įvairių interpretacijų ir klausimų, apie kuriuos norėčiau plačiau pakalbėti, bet dėja negaliu Vienas iš tų klausimų beje yra susijęs su santykiu su pastara direktyva dėl vartotojų teisių, 11 metais patvirtinta direktyva. Ten yra nemažai įvairių nuostatų, kuriuose kalbama apie tuos pačius dalykus, tačiau skirtingai. Ir kyla tas nuolatinis teisinis kazusas ES, ar įmanoma turėti kelias apibrieštis, kur kalbama apie tas pačias kategorijas ir e, tas apibrieštis įvairiuose yra teisės aktuose. Dėl tų skirtingų apibrieščių kyla problemų. Šis rego, reglamento projektas keičia kategoriją, ne parduodantis asmo, o pardavėjas. Atsiranda tokia savoka ir Italijos teisėje ši kategorija prilyksta senai kategorijai. Tai yra absoliučiai tas pats pagal italų teisinę kalbą. Mums e, primtinesnis ankstesnis terminas, ta kalba, prie kurios esame pripratę ir ne, nenorime keisti tos kategorijos, dėl, nes nėra jokių akivaizdžių racionalių priežasčių keisti toms apibrieštims. Jeigu priežasčių yra, tuomet reiktų čia daugiau padirbėti, nes reiktų tada nuspręsti, kuri kategorija yra primtinesnė. Kitas dar vienas dalykas dėl apibriešių. Šiame projekte yra įvairių apibriešių. Pirmasis Europos komisijos pirmininkas pasisakė apie sutarčių teisę, aš tada turėjau uh, E, garbė su kolega Makvynu ten dalyvauti. Ir ponas Lan. Tuomet buvo pasakyta, kad e, yra siekiama per toli, o šiame projekte yra apibriešių, kur, pavyzdžiui, kainos, pirkimo pardavimo sutarties apibrieštys irgi yra nelabai aiškios. Su tokiomis apibrieštimis gali atsirasti daug problemų ir tai tikrai niekam nepadės interpretuoti teisės nuostatų, viskas taps dar sudėtingiau. Na ir paskutinė mintis. Nebūtina, kad teisės akte būtų numatomi sprendimai, kurie sukeltų problemų ir sunkumų tarp, pavyzdžiui, prievolės, išteklių prievolės ir taip toliau. Kažin, ar tai privalė, privaloma turėtų atspindėti pirkimo pardavimo sutartyje. Taip pat parduodamo objekto apibrėžimas. Kažin, ar reikia čia daryti skirtumą tarp prievolės pasiekti rezultatą ir prievolės elgtis atsargiai ir kruopščiai. Apeliacinėme teisme pas mus buvo atsisakyta tokių savokų atskyrimo, nes čia kildavo nemažai problemų. Taigi visą tai atrodo šiek tiek neracionalu, ypač turint omenyje, kad e, jeigu asmuo tiesiog, na, tiesiog nori parduoti tinkamai savo prekę ir viskas. Herzlichen Dank. Ich würde mit Blick auf das, was ich jetzt hier gehört habe, vorschlagen. Labai ačiū, žvelgiant į tai, ką girdėjome, siūlau išklausyti visų kitų ekspertų ir po to pradėti diskusijas. Jeigu neprieštaraujate tokiai tvarkai, tai taip ir elgsimės. Taigi dabar iš karto žodis teiksiu poniai Tinai e, Somer. Sveiki. Aš esu Junktinės karalystės smulkaus verslo federacijos atstov e, federacija, kuri jungia daugiau nei tūkstantį įmonių. Aš pati esu smulki verslininkė ir kalbėsiu labai praktiškai. Pereisiu prie realaus, tikro verslo pasaulio. E, Smulkiam verslui šis pasiūlymas yra labai geras. Mes nuo pat pradžių jį palaikėme ir papaiškinsiu kodėl. Nes po Romos vienas įsigaliojimo smulkiam verslui iškila problema, kad e, skirtingose valstybėse galioja skirtingos vartotojų teisės. Taip pat galioja vartotojų direktyva, kuri turėtų viską suvienodinti, tačiau taip nėra. Taip pat smul, smulkus verslininkai baiminasi, kad tie, jie tiekdami prekes į kokią nors šalį, e, gali atsidurti teisme toje šalyje. Kodėl jie to bijo? Nes smulkios įmonės neturi daug išteklių. Mes savo federacijoje apskaičiavome, jeigu bandai prekes siūlyti konkrečiai šaliai, tai kainuoja nuo 10 iki 20 tūkstančių svarų. Ma mažai įmoniai e, tai yra neįsivaizduojami pinigai, gali bandyti patekti į vieną šalį, bet ne, ne į daugiau šalių. O prekiauti internetu yra daug lengviau. Uh, O ir jeigu atsiras pirkimų pardavimų teisė Europos mestų, kur vienodai galios visur, tai verslui būtų lengviau. Ir mes tai turime padaryti ir ją įteisinti, jeigu norime pagyvinti vidaus rinkos priekybą. Smulkus verslas bet kokio kaina siekia išvengti teisminių procesų. Mm, ir viskas yra pigiau nei ėjimas į teismą. Todėl mes bandome įsivaizduoti, kas būtų, jeigu iš tikrųjų tektų eiti į teismą ir jeigu ginčio nepavyktų išspręsti kitomis priemonėmis. Per pastarusius kelis mėnesius dalyvavau įvairiose diskusijose šią temą ir man visada. Mane visada pribloškė teisininkų pasisakymą. Aš neturiu teisininko išsilavinimo, aš esu prie, priekeivė ir aš noriu tai prekiauti paprastai ir suprantamoje aplinkoje ir man tas pasiūlymas atrodo paprastas ir suprantamas. Sutinku, kad yra kai kurių techninių teisinių aspektų, kuriuos reiktų išspręsti. Ir tą sakiau ir teisininkams konferencijoje. Pa, paraginau juos išspręsti tuos klausimus. Tas pasiūlymas turi būti priimtinas prekyviams ir verslininkams. Nepamiršime, kad verslininkai taip pat savo ruoštų yra vartotojai. Ir ši alternatyva O tai e, ir yra alternatyva, nes verslas gali inicijuoti e, to taisyklių rinkinio taikymą, siūlyti internetu taikyti šias nuostas, o paskui vartotojas gali pasirinkti priimti tai ar ne. Jeigu e, bus tokia galimybė, mūsų padėtis bus geresnė nei dabar. Verslas, smulkus verslininkai žinos, ko laukti, jeigu susidarys vienokia ar kitokia situacija. Tačiau, kaip jau sakiau, reikia išspręsti kai kuriuos aspektus. Mes turime kai kurių klausimų. Kuomet laikomas sandoris tarp valstybinių, kaip tai apspręsti ir kokiu momentu jis tampa tarp valstybinių, kas yra. E, testinė laikmena, bet mums reikia nuseklaus testinio sprendimo. Taip pat manome, kad alternatyvi ginčių sprendimo procedūra ir ginčių sprendimo procedūra internetu yra labai sveikintini dalykai. Aš manau, kad tai užtikrins sklandų perėjimą ir leis išvengti ėjimo į teismą. Nes tikrai nei vienas verslininkas nenori atsidurti teisme. Ir visi teisiniai aspektai, kurie čia svarstami, aš matau, kad jie turi būti svarstomi ir pakeisti atitinkamai, tačiau pra, pasiūlymo principas yra geras ir tas pasiūlymas smulkiam verslui tinka. Priminsiu, kodėl visą tai darome. Darome, nes norime pagyvinti priekybą Europos Sąjungoje. Jeigu kalbame apie didelę rinką kaip Junktinėje karalystėje, mes visi galime prekiauti Junktinėje karalystėje ir tikriausiai sėkmingai tai darome. Uh, Tačiau jeigu nėra didelės šalies rinkos ir esate mažoje valstybėje, jums tenka eksportuoti, o tai nėra taip lengva. Manau, kad tas pasiūlymas atvers didžiulį vidaus rinkos ir smulkaus verslo potencialą. Dabar žinome, kad vienas iš penkių. Viena iš penkių įmonių jungtinė karalystė eksportuoja, tai nedaug. Uh, Jeigu norėtume užtikrinti, kad tai darytų vieną iš keturių, tai dar daugiau negu 250 tūkstančių įmonių turėtų imti prekiauti už Junktinės karalystės ribų. To pasiekti nelengva. O krizės sąlygomis geriau, geriausiai to galima pasiekti palengvinant prekybos sąlygas. Jeigu nepriimsite šio pasiūlymo, tai bus prarasta galimybė kuo labiau keisite šitą siūlymą, jeigu labiau užtikrinsite didesnę vartotojo apsaugą verslui, tai taps nepatrauklu. E, kita vertus, ga, jis gali tapti nepatrauklus ir vartotojams. Taigi, bendrais brošais vertinant, šis pasiūlymas geras, mes jį, jį palaikome. Verslo ir verslo santykiai, tai taip pat alternatyva. Ir Aš čia išvelgiu didelį potencialą. Jeigu maža įmonė turi santykius su didelė įmonė, paprastai dabar tai būna tau yra pasiūlomas kontraktas, gali jį pasiūlyti arba atmesti. Tačiau jeigu e, kažkokia prekė domina e, vartotoje, gali pasakyti, egzistuoja teisiklių rinkinys, kuris yra neutralus, galėtume jį taikyti. Taigi atsirastų galimybė mažoms įmonėms e, užtikrinti situacijos pusiausvyrą, atsidurti neutralesnėje aplinkoje. Nežinau, gal pasiteisins, gal nepažiūrėsime. Visa sistema pasiteisins arba ne. Reikės šviesti verslą, vartotojus, teisininkus. Užtruks nemažai laiko. Tačiau tai yra novatoriškas būdas išspręsti sėdėtingą problemą. Skirti skirtingų teisės sistemų egzistavimą ES. Taigi, netmeskite, e, patvirtinkite, nes kitaip nepasieksime to, ko norime. Dr. Tsukaga. Labai ačiū, daktaras Zgaga. Dabar kalbės gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai mažų vidutinių įmonių asociacija mm, ir e, mūsų Europinė e, skaitinė asociacija atstovauja e, prekybos amatų ir paslaugų ir gamybos įmonių interesams. Dėkoju pirmiausia už galimybę pasisakyti, išdėstyti savo nuomonę Europos pirkimų pardavimų teisės tema. <clears throat> Taigi apsiribosiu pirmojų priedų ir e, pačiu pasiūlymu, kurį mūsų asociacija vertina teigiamai ir pagal kurį būtų sukurtas bendras Europos pirkimo pardavimo teisės nuostatas bendra sistema. Mes pasisakome už visišką pardavimo sistemos suderinimą, harmonizavimą Europos Sąjungoje, nes būtų galima taip pasiekti didesnio teigiamo poveikio ir pašalinti dabar esamas kliūtis. Tai, e, galimybė pasirinkti teisės sistemą yra e, taip pat vienas iš galimų variantų, tačiau reikėtų leisti juo naudotis iki kol įsigalios bendroji Europos pardavimo teisė, tai būtų žingsnis bendrosios rinkos kūrimo užbaigimo link. Mes manome, kad teisinių sistemų skirtumai tarp valstybinėje prekyboje Europoje yra didžiulė kliūtis tiek sudarant sutartis tarp įmonių, tiek tarp įmonių ir vartotojų. Ypač todėl, kad e, e, tokiu e, būdu dėl skirtingų teisės sistemų galiojimo labai atbaidomi trečiųjų šalių, va kitų valstybių narių pardavėjai nedrįsta įsitvirtinti į įsitvirtinti kitų valstybių narių rinkose. Dar viena svarbi kliūtis Ir e, klausimas, e, ar į kitas valstybės narės būtų galima e, siūsti prekes, išlaikant nusavybės teisės į jas iki apmokėjimo ir kaip tokiu atveju galiotų bankroto teisės arba mokumo, nemokumo teisės <clears throat> nuostatos mažoms vidutinėms įmonėms tikrai yra neįmanoma E, susipažinti su visų valstybių narių e, teisės sistemų ypatumais. Pirmiausia, tai kainuotų daug pinigų, antra, reikalautų daug ekspertinių gebėjimų, todėl mes labai paranki, palankiai vertintume galimybę sumažinti e, įmonių veikimo sąnaudas įtvirtinus bendrą Europos pardavimų teisę netgi ir pasirinkamojo pobūdžio tokia bendroji sistema būtų labai naudinga tiek prekiniams mainams, tiek tarp atskirų asociacijų, tiek tarp prekybos įstaigų. Dauguma mūsų uh, asociacijos narių e, turi savo atstovus visose valstybėse narėse arba daugumoje jų, todėl tokios bendrasios pardavimų teisės nuostatos labai palengvintų e, joms veikimo ir darbo sąlygas, būtų labai naudingos pirmiausiai mažoms ir vidutinėms įmonėms e, pasirinkti tinkamojo sprendimo sėkmė mūsų nuomonė priklausys nuo to, kaip e, šią, e, kaip šią sistemą priims tiek įmonės, tiek vartotojai, ar ta sistema sugebės vienodai apsaugoti tiek pardavėjų, tiek vartotojų interesus. Ir e, jeigu tie interesai bus apsaugoti, tai mūsų įsitikinimu <clears throat> sutarties šalis daugumą atvejų pasirinks būtent Europos e, pardavimų teisės nuostatas savo sudaromoms sutartims ir taip e, de facto bus harmonizuojama pardavimų pirkimų teisė. E, manau, kad pagerinti padėtį reikėtų ne tik sutartise tarp įmonių ir vartotojų, tačiau ir tarp įmonių sudaromose sutartise, tam, kad <clears throat> nebūtų taikomi apribojimai vienai iš sutarties šalių būti mažai vidutiniai įmoniai, nes e, pirmiausiai, norint tokią sutartį sudaryti, įmonės turi pasikeisti informaciją, ar jos e, yra ar nėra e, mažos vidutinės įmonės ir ar galėtų taikyti sudaromai savo sutarčiai Europos pardavimų teisės nuostatas. Taigi čia mes nepadidintume saveikumo Europos sąjungos pardavimų teisės e, sistemoje ir e, reikėtų išleisti papildomai pinigų teisinėms konsultacijoms. E, iš esmės mes teigiamai vertintume trumpesnės apimties Europos pardavimų teisė 160 straipsnių tikrai nėra trumpa apimtis, tačiau turime objektyviai pripažinti, kad galbūt mažiau tų straipsnių ir nebuvo galima numatyti. E, manau, kad į e, šią teisės sistemą nereikėtų įtraukti nuostatų apie skolininko, kreditoriaus teisės ir taip toliau. Čia reikėtų vadovautis valstybių narių teisės aktais atitinkamais. Mums labai svarbu, kad e, būtų įtraukta nuostata tarp valstybinių mastų taikyti nusavybės teisės už parduodamas prekes iki jų apmokėjimo ir e, galbūt e, šiuo tikslu įsteigti netgi atitinkamą nusavybės teisų registrą ES mastu. E, ši nuostata e, supaprastintų bendradarbiavimo galimybės mūsų asociacijoje nusybės teisų išlyga atsisakius teisės, atsisakius apmokėti e, pristatytą prekę. Mm. Mūsų nuomonė, jeigu būtų e, tokiu atveju taikoma bendrijos pardavimų teisės sistema, tai nereikėtų suderinti atitinkamų nacionalinės teisės nuostatų ir užtektų uh, pasirenkamo šios teisės sistemos taikymo. Tokiu atveju pardavėjas nesumokėjus už prekę arba pirkėjo nemokumo bankroto atveju turėtų garantuotą galimybę susigražinti jau išsiųstą e, prekę. Pabaigai norėčiau e, šiek tiek pakalbėti apie pirmąjį priedą, pačią pardavimų teisę e, pasirinkta komisijos reglamento forma, kuomet jos e, reglamento nuostatos yra tiesiogiai e, pritaikomas valstybėse narėse. Mes šiai teisės akto pasirinktai formai pritarėme, tačiau nemažai esama ir kritinių vertinimų šiam pasirinkimui, siekiant išvengti tam tikro intereso konflikto. Reglamente yra nustatomas e, tikslas, objektas, e, taikymo sritis, tačiau pirmame priedė nebūtinai tiesiogiai kalbama apie e, reglamento nuostatų taikymą mūsų vertinimu, todėl Šis pirmasis priedas nėra visiškai suvokiamas, todėl būtų prasminga, kad e, taisyklės galbūt būtų e, šiame priede labiau susistemintos, ypač tos, e, kurios nesusijusios su tiesioginio perkelimo nacionalinę teisę. Taip pat reikėtų sukonkretinti atskiras apibrieštis. Konkrečiai e, siūlome iš reglamento e, teksto straipsnio pirmojo iki devintojo perkelti į priedą. E, reglamente pasitaiko kai kurių neapibrieštų teisinių terminų. Dėl to galėtų kilti sunkumų juos interpretuojant nacionalinės teisės kontekste. Taip pat e, mes manome, kad atskiri teisiniai terminai yra grindžiami skirtingomis valstybinio teisinėmis tradicijomis ir gali būti skirtingai interpretuojami, todėl mūsų nuomonė tie neaiškus teisiniai terminai turėtų būti atskirai apibrėžiami priedė. Komisija jau minėjo, kad paskelbs atitinkamas e, aiškinamasias gairias, jeigu tos gairias būtų nukreiptos mano anksčiau minėta linkme, tai labai palankiai vertintume tokią aplinkybę. Dar viena kritinė pastaba pirmajam priedui, kuris susijusi su kitos sutarties šalies interesų apsaugos principu, tai yra antrojo straipsnio a, a e, dalis mūsų nuomonė šią taisyklę taikyti sutartims tarp įmonių būtų pagristos sutartims tarp įmonių ir vartotojų, nebūtų prasminga taikyti, nes tokiu būdu nebūtų užtikrinta galimybė vartotojui pasirinkti e, pačią priimtiniausią perkamos prekės įsigijimus, prekės kainą, todėl šios ir tie būtų galima leisti taikyti nacionalinės teisės normas, kol nebus rasta galimybė visiškai e, suderinti pirkimo pardavimo teisę Europos Sąjungoje. Jeigu visos valstybės narės taip pat ir savo e, viduje sudaromoms sutartims leistų taikyti e, Europos pirkimų pardavimų teisės nuostatas, tuomet e, šios išimties nereiktų. E, toks yra mūsų tikslas. Ačiū uždėmesi. Žodis Markui Frilė dabar. Bonjour, euh, je, je fais partie de cette profession. Dėkoju. Aš esu tos profesijos atstovas, kuri kartais yra laikoma ta, kuri palengvina gyvenimą. Tačiau kartais advokatai visai kitaip yra traktuojami ir bando kažkaip išspręsti tam tikras problemas susijusias su tarpvalstybinėmis pardavimų ir pirkimų sutartimis. Na, įvairiose organizacijose mes žiūrėjome, kaip Europa bando suderinti sutarčių teisės nuostatas ir turėjome galimybės publikuoti įvairias pozicijas ir bandėme kažkaip pozityviai identifikuoti, nustatyti pagrindinės kliūtis, dėl kurios sandoriai Europoje negali laisvai judėti ir surasti galimybių, kaip būtų galima padėti praktikams, tiems, kurie dirba įmonėse, kurie kasdien bendrauja su klientais ir jiems kyla dėl to įvairių problemų. Taigi būtent tame kontekste mes ir vykdėme tokį akademinį darbą ir teigiame, kad žengiama yra teisinga žingsnė, linkme, tačiau problemų yra, reikia atlikti kur kas išsamesnę analizę, išsiaiškinti, ar uh, įvairūs vartotojai tikrai būtų susinteresuoti tuo, kad tas principas būtų naudojamas ir kuris akademiniuose dokumentuose yra vadinamas tuo techninės užduoties projektu. Na ir ta kliūtis, kuri labiausiai išryškėja kasdienėme sutarčių, kasnėse situacijose, yra ta, kad pobūdis yra gan ypatingas ir kalba neina vien tik tai apie pardavimų pirkimų sutartis, ypatingai išvelgiame realių kliūčių, pavyzdžiui, statybos teisėje, inžinerijos teisėje, bankų teisėje ir paslaugų teisėje. Ten yra tų kliūčių kas kart randamos, kas kart randamos kliūtys, kurios sukuria daug problemų žmonėms, kuriems reikia tas nuostatas interpretuoti. Na ir mes Labai su dideliu susidomėjimu stebėjome, kaip yra rengiamos tos nuostatos Europos komisijoje, komisarės Reding, tikėdamėsi, kad galiausiai bus sukurta kažkokia tai europinė strategija ir bus parengta bendra, ta, bendras techninės užduoties projektas. Ir čia tai europinėje strategijoje yra trys elementai vartotojų teisės ir pagrindiniai sutarčių, pagrindinės sutarčių nuostatos. Mes manome, kad e, tie trys elementai, bendri sutarčių nuostatai, galėtų būti gan e, lengvai pritaikomi įvairių sutarčių atveju. Ir mus šiek tiek nustebino tai, kad buvo pakeista perspektyva, pakeisti orientyrai. E, tiesiog buvo pasirinktas žymiai labiau apribotas e, teisės aktas, lygnant su ankstesniu teisės aktu. Ir dar labiau nustebino tai, kad tos taisyklės susijusios su tarp profesionalių pardavėjų, verslo sandorių ir verslo ir vartotojų sandorių. Na ir pirmiausia, mes nesame visiškai įsitikinę, kad uh, dabar yra svarbių teisinių kliučių parengti europiniam laisvai pasirenkamam reglamentui šiuo klausimu. Ir mes manome dėl to, taip dėl to, kad jau dabar nacionaliniuose įstatymuose yra atitinkamų tekstų, aukštos kokybės tekstų šiais klausimais. Ir be kita ko, jeigu pažvelgtumėme į verslo sandorius, pamatytumėme, kad ties tos sutartys yra pakankamai paprastos. Ir, aišku, yra taip pat ir tarptautinių teisės aktų, vienos konvencija, kitų, te, kitų teisės nuostatų. Taigi, verslo sandorių atveju mums tikrai netrodo, kad reiktų parengti tokį laisvanoriškai taikomą reglamentą, kurį siūlo Europos komisija. Na ir viskas grindžiama pagrindiniu esminiu principu verslo sandoriuose, ko ieškome. Norime, kad būtų kuo mažiau rizikos ir kad sandoriai vyktų kuo galima lengviau, paprasčiau, efektyviau. Būtent to paprastumo mes ir ieškome. To ir tikimės. Kad e, sandoriai būtų daromi kuo galima paprasčiau. Dabar e, sandoriai tarp verslo ir vartotojų. Čia mes manome, kad tai yra ta tema, kur ES teisės aktai yra parengti teisinga linkme. Jeigu pažvelgtumėme į teisyną, teisyną ES teisyną ir 11 metų direktyvą, ten matome, uh, kad tikrai žengiama yra teisinga linkme, yra bar, bandoma derinti įvairias nuostatas, tą padaryti nėra lengva ir tiesiog pasirinkta teisinga, pasirinktas teisingas kelias. Dėl to čia šiandien nematome kokių tai esminių kliūčių, dėl kurių negalėtumėme parengti dar vieną reglamentą. Parengti dar vieno reglamento. Mus taip pat neramina ir tos dėjopos ambicijos, nes lyg ir bandoma reglamentuoti ir verslo sandorius, ir verslo vartotojų sandorius. Ir kalbant apie vartotojų ir verslo sandorius, čia tiesiog bandoma išvengti rizikos, o verslo sandorių atveju tiesiog ieškoma, kuo galima, galimybės, kuo galima paprastesnėmis nuostatomis tas sutartis sudaryti, kuo daugiau paprastumo. Ir uh, Mes manome, kad reikia užtikrinti teksto paprastumą, kad jis būtų ką galima iškesnis, ko galima lengviau pritaikomas visų vartotojų, profesionalių darbuotojų, teisininkų ir, ir panašiai. Na ir Europos advokatų tarybos nuomonė yra štai kokia naujas teisės aktų sluoksnis, šalia tų priemonių, kurios jau egzistuoja, gali pakengti sutarčių teisinui ES, kuris ir taip yra aiškus ir, kažin, ar tai užtikrins didesnį teisinį aiškumą ir tai gali turėti neigiamos įtakos ateityje, kai bus bandoma suderinti sutarčių teisės nuostatas. Taigi šiame kontekste kyla vienas papildomas klausimas ar tas papildomas reglamentas su visomis savo detalėmis, su 186 straipsniais, netgi mums, juristams, nėra lengva jį interpretuoti. Ir, kažin, ar tai yra riba, ar tai yra pabaiga, ir iš tiesų panašu, kad tas reglamentas bus keičiamas ir, ir reglamentas tokiu būdu tampa viršesnis už, už visus kitus nacionalinės teisės aktus. Ir ar nesitiks taip, kad e, tai trukdys harmonizavimui ir Europos parlamentui tuomet teks ieškoti būdų, kaip tą tekstą būtų galima perkelti į atitinkamas teisinės sistemas, kad būtent tas tekstas būtų pasirinktas. Na ir tas reglamentas nėra tinkamai pritaikytas ir nėra iš tiesų akcentuojamos tos pastangos, kurių buvo imtasi ES įvairių universitetų, bandant e, skatinti ES sutarčių teisę. Tikiu. E, Taigi, viskas, ką galima pasakyti apie tai, yra uh, kad mes domėjomės įvairių Europos parlamentų parengta analizė ir išvada yra, kad šis reglamentas prieštrauja subsidiarumo principui. E, tačiau šią abejonę galima pašalinti. Ir mes manome, kad didelių, daug alternatyvų čia nėra. Manome, kad reikia surenkti plačias konsultacijas su busimais naudotojais, taikytojais ir išsiaiškinti, ar iškils e, rimtų kliūčių tarp valstybiniai prekybai. Tai leistų patikrinti e, reglamento naudingumą ir patikrinti jį pagal pagrindinius prekybos teisės principus, taip pat užtikrinti galimybę suderinti sutartis. Taip pat reiktų padaryti e, svarstymuose darbę pertrauką, surenktas konsultacijas, pasitelkti metodologiją, kuri leistų išsiaiškinti, kas aktualiausia, kokie veiksniai yra svarbiausi ir tai būtų naud... ir išklausyti busimų tų, tų su... nuostatų naudotojų patarimų, rekomendacijų. Reikėtų neapsiriboti vien pardavimų teisę. Reikėtų išsiaiškinti bendras nuotaikas aplinkas, aplinką, kalbant apie bendrą pagrindų sistemą. Jau, kaip sakiau, galima kalbėti apie konkrečių sektorių uh, sandorius. Pavyzdžiui, statybos sektoriaus, paslaugų sektoriaus, nes būtent čia iškyla daugiausia sunkumų, kai tai yra tarp valstybinės tipo paslaugų sandoriai. Ir atlikus tas konsultacijas, analizę poveikio vertinimo studiją, galėtume drauge išsiaiškinti, ar, ar būtų reikalingas, naudingas šis e, pardavimų reglamentas ir taip pat laipsniškai kurti Europos sutarčių sandorių teisę. Labai ačiū, išklausime visų ekspertų, pradėkime klausimų atsakymų dalį ir uh, norėčiau užduoti uh, ponams Herceliui ir uh, e, Makvinui klausimą, ko trūksta ir ko per daug yra siūlomo dokumento tekste. Būtų galima trumpai ir aiškiai atskirti šias dvi sritis. Galbūt jūsų manimų būtų prasminga pirmiausia šiek tiek apriboti taikymo sritį, nes ponas Hercel kalbėjo apie interneto svarbą, galbūt būtų galima e, bendrijos e, pardavimo pirkimų teisės nuostatas e, pirmiausia taikyti tik sandoriams sudaromiems internete. Ponas, pono Leiblės e, minėta išlyga dėl e, būtinybės vienai iš e, sutarties šalių būti maža vidutinė įmonė, aš taip pat nelabai suprantu. Ir e, e sudarant verslo sandarius teisės sistemą galima pasirinkti, e, kaip aš suprantu, tačiau remiantis sandario sudarimo laisvės principų ir, ir galima pasirinkti tą teisės sistemą, kuri galioja. Priešingų atveju nebūtų pasiektas reglamento tikslas, nes reglamento paskirtis yra būtent taikyti bendrijos teisę sudarant tarp valstybinius sandorius, jeigu viena iš sutarties šalių nežino, kas yra kita sutarties šalis, tuomet praktiškai galioja e, bet kuri iš 27 nacionalinių teisų ir e, teisės sistemų ir atsiranda tam, tikra, e, tam tikras teisinis neužtikrintumas. Taip pat Buvo minėta galimybė nacionalinėse valstybėse taikyti bendrijos e, pirkimų pardavimų teisės nuostatas, kai kurios valstybės narės galbūt pasirinks tokią galimybę, kai kurios ne. Kaip tai vertintumėte? Profesoriui Kastranovo noriu užduoti klausimą, kuo jo manimų būtų galima kokiamis nuostatomis papildyti šį dokumentą, galbūt įtraukti atskirus skyrius arba naujas tema, kurios nebuvo nagrinėjamas šio dokumento tekste. Ponas Gagos dar noriu <clears throat> paprašyti savo pasiūlymą dėl e, e, prekių nusavybės teisų išlygos e, pateikti taip pat ir mums, nes komisijoje jis dar yra svarstamas. Taigi tiek būtų klausimų, galbūt pradėkime iš pradžių. Ponams, ponai profesoriai galbūt pirmieji, prašau. Ačiū. Mm, požiūris į internetą yra štai koks. Jeigu mm, prekiautojas įmonė prekiauja nes, ne tik savo valstybėje, jis privalo išmanyti kitos šalies sistemą ir kuomet prekyba vyksta keliose valstybėse, šis siūlymas teikia privalumą, nes reikia išmanyti ir taikyti tik vieną nuostatų sistemą. Mes kalbame apie verslas ir vartotojas, tokio tipo sandorius. Būtų atsirastų toks interneto kodeksas. Tačiau mes kalbame apie tai, ar iš tikrųjų mums reikia 186 straipsnių teisės akto, e, kuris taikytinas tik atveju, jeigu internetu norite įsigyti porą batų. Abejotina. Taip pat turite nepamiršti, kokioje terpėje vyksta prekyba, jeigu ji vyksta internetu, su, gyvai su žmogumi ne, nebendrauji ir todėl reikia, reikalingas tam tikras režimas pritaikytas tokio, tokios aplinko, prekybai to, tokioje aplinkoje. Kalbant apie tai, ko pasigendame, Markas kalbėjo apie nu, teisės į nusavybę. Uh, E, situacijos išaiškinimą. Reikia apsaugoti ir vartotojus, ir smulkų verslą vienus nuo kitų. Tai iš esmės būtų mano atsakymas jūsų klausimą. Pridurčiau porą dalykų. Savo pristatytose e, pasisakymuose raštu pabaigoje mes siūlome taisyklės E, taisyklės, kurios neaktualios dviejų verslo įmonių sandoriams. Aš, kalbėjau, aš klausiausi Tinos pasisakymo. Man atrodo, mū, tos taisyklės, kurias minime, numato, kad sandorio šalis privalo perduoti vieną kitą informaciją kalbama apie tą atvejį, turi dėrėtis, jeigu iškyla sunkumu. Aš manau, kad normaliai jos dėrėsis, nereikia jų versti būtinai dėrėtis. Dar vienas dalykas. Ta nuostata, kad elgiamasi gera valia ir tai mane stebina rem, remiantis e, darbų organizacijose, kurias minėjo profesorius Karlo Kastranovo. Tai Taigi numatyta nuostata atsakomybė dėl e, tai, tų atvejų, kai pažeidžiama ta, ta būtinybė taisyklė elgtis gerą valią. Nežiūrinti, tai man atrodo antras straipsnis ne, netinka abiems sandoro šalims. Dar vienas dalykas, mes abu sakėme, kad apribojimai smulkiam verslui atsirandantys yra nereikalingi, jeigu tai, tie, tas, nu, tie, tos nuostatas būtų taikomos Junktinėje karalystėje kaip plačiai, nes tai reikštų papildomus kaštus smulkiam verslui, o to visiškai nereikia. Okay, thank you. Okay, Herr Vorsitzender, Sie haben erstens gefragt. Pirmininkė, pirmiausia, jūs paklausėte e, apie MVI. Esate visiškai teisus, mažos vidutinės įmonės ir bet kokios įmonės turi galimybę susitarti, kokią e, teisę taikyti sudaromiams sandoriams ar bendrijos ar nacionalinė, netgi jeigu konkrečiu atveju pasirinkta teisės sistema yra netaikytina. Tačiau tas pasirinkimas e, gali būti niekinis, jeigu, e, pavyzdžiui, esama tam tikrų nacionalinės teisės nuostatų, kurie privaloma tvarka pataikyti nacionalinę teisę ir draudžia taikyti bendrijos pirkimų pardavimų teisės nuostatas. O šiaip aš visiškai nesuprantu to apribojimo, kuris taikomas MVI atžvilgiu ir turėtų būti išbrauktas. Antras aspektas susijęs su jūsų minėta valstybių narių e, galimybė taikyti vidaus sandoriams bendrąją Europos pirkimų pardavimų teisę. Tai yra įmanoma, tačiau pirmiausia valstybės narės e, turi priimti sprendimą e, padidinti konkuravimo terpę pritaikydami arba konkuravimo erdvę, taikydami savo šalyje ES galiojančias pardavimų teisės nuostatas. Ir jeigu būtų sudarytos galimybės, ponas Zgaga apie tai kalbėjo, taikyti bendrijos teisę vidaus sandariams, tai leistų sutaupyti nemažai e, išlaidų <clears throat> ir e, nereiktų, pavyzdžiui, taikyti dviejų skirtingų bendrųjų e, sandarių sutarties nuostatų rinkinių. Kiti jūsų minėti aspektai minimi jūsų, jūs buvo bandoma įtvirtinti atitinkamos ES direktyvos dėl galvojančių mokėjimų ir e, kitų, tačiau tie mėginimai baigėsi nesėkmingai, taigi manau, kad ir šitas yra pasmerktas žlugti žodis profesoriai Kastronovo. La proposta di regolamento non è tanto che... Kalbėdamas apie reglamento projektą, sakiau, kad na, nebūtinai čia dar daug dalykų trūksta. Uh, jeigu pradėsime gilintis į tai, ko čia dar trūksta, lyginant šį pasiūlymą su įprastinė sandorių ir prievalių teisė, pas, pasigėsime daugybės dalykų, pavyzdžiui, nuostatų dėl sandorių e, anuliavimo ar negaliojimo, kai nepritarėma jiems, tai yra daugybė kitų dalykų yra bendrosios nuostatos dėl e, prievolių, kurios atsiranda dar prieš sudarant sandorį, prievolė suteikti iš ankstinę informaciją prieš sudarant sandorį. Tačiau tai techniniai dalykai. Bend, bendroji taisyklė yra tokia, kad šalis, sandorio šalis privalo veikti gerą valią. Arba galima prisiminti nuostatą, kad, kad e, kai, kai kuriais atvejais taisyklės yra pernelyg detalios, bet tai priklauso nuo šalies teisinės kultūros. Mums atrodo, kad čia yra per daug straipsnių. Brit kolegos iš Didžiosios Britanijos taip sako, o kitiems atrodo, kad čia yra per mažai straipsnių. Taigi iš tikrųjų tiesa yra kažkur per vidurį. Vertiname visą projektą bendrai Mm, užsimenama sandoriai, užsimenami tik bendrai, daugiau dėmesio skiriama prekybai. Galbūt reikėtų sukonkretinti kai kurias nuostatas, kalbėti, nurodyti, kad bus bendrai užsimenama apie sandorius ir susijusias prievalės ir daugiau dėmesio bus skiriama prie, nuostatoms reglamentuojančioms prekybą. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. kai kurios nuostatos, man atrodo, neturėtų būti šiame tekste. Ir tai pasakytina apie verslo ir vartotojų sandorius. Pavyzdžiui, 39 taisyklė dėl standartų, kurie prieštarauja e, sandorius reglamentuojančiams nuostatams. Man atrodo, kad tai yra perteklinė nuostata. Uh, vartotojai niekada ne, neturės kažkur tai pasidėję tipinio sandorio pavyzdžio. Tai gali būti aktualu, kai kalbame apie sandorius tarp dviejų verslo įmonių. Ta, taigi, manau, kad tokia, tokia taisyklė tas nuostatas galima išbraukti. Dar vienas dalykas. Keletas kalbėtojų sakė, kad nuostatas reiktų perrašyti, kad jos būtų paprastesnės ir aiškesnės, kad jas būtų nesus, nesunku suprasti neprofesionalui. Na, atrodo, mes to trokštame kiekvieną kartą, kai nagrinėjame, kai rengėme naują teisės akto projektą ir vis, vis priminama, kad na, su, su tuo nesusijęs žmogus turėtų tai suvokti. Taigi norėčiau nuolankiai paklausti jų, ar, ar jų verslininkai supranta visus argumentus, kuriuos išsako Lordas Deningas, kam nors pristatydamas. Savo patirties galiu pasakyti, kad Vokietijos civilinio kodekso nuostatos taip pat nėra visiems suprantamas. Kolega Berlingvier dabar. Perché solo una considerazione. Klausimų neturiu, turiu tik tai tam tikrą pastebėjimą bendrai šią temą nes tema yra labai plataus masto. Kai kurie kolegos e, jau pristatė, kad šiuo klausimu nėra bendro sutarimo vienos nuomonės ir pirmame etape tai yra normalu, kad uh, pasiūlymas gali būti vertinamas skirtingai, tačiau e, klausydamasis išsakysiu, išsakytų minčių, padariau išvadą, kad mes privalome pasiekti bendro rezultato, esame politinė, ne e, ekspertų institucija, e, tačiau turime priimti sprendimus, kurie yra techninio pobūdžio arba kurie taikomi gyvendinami ekspertų Politinė institucija turi užsibriežti tikslą, mūsų tikslas turi būti siejamas su galimybė užtikrinti sandorių sudarimo laisvę Europoje. Jeigu ryštingai šio tikslo e, sieksime, tai turime e, pademonstruoti valią ir dėti pastangas, kad jis būtų įgyvendintas pasirinkdami pačią tinkamiausią formą. Žinome, žinoma, neturėtume uh, nustatinėti sąlygų, kurių e, būtų neįmanoma įgyvendinti. Manau, kad pranešėjai ir kitame ir šiame komitete, komitete yra ryštingai nusiteikę minėto tikslo siekti, taigi turime toliau analizuoti, vertinti padėtį, rengdami atitinkamą e, pranešimą ir taip pareikšdami savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo. Kolegė Regner dabar. Man bendro pabudžio klausimas kyla visiems ekspertams arba ekspertei. Man rūpi, kaip mano, kaip vartotojas gyvenimas pasikeis, taps saugesnis, paprastesnis įgyvendinus e, šio reglamento pasiūlymą. Įprasta tvarka prieš sudarant pirkimo pardavimo sandorį arba uh, E, prieš jį pasirašant vartotojai nelabai domisi, kokia teisės sistema yra taikoma e, tam sandoriui, jie pradeda tuo domėtis, kuomet kyla kokiu nors konfliktiniu situacijų. Mano vertinimu, e, Romos pirmajame reglamente šiems konfliktams spręsti yra numatyti labai praktiniai sprendimai. <clears throat> taikant atitinkamus apsaugos principus ir e, tai yra gera galimybė įmonėms pasirinkti tam tikrą teisės sistemą, jeigu sudarant sutartį, jie to anksčiau nepadarė. Taigi tuomet viskas daroma pagal Romos pirmąjį reglamentą. Noriu jūsų paklausti, e, kuo e, pagerėtų mano kaip vartotojas padėtis šį reglamentą patvirtinus ir įgyvendinus. Dar vieną aspektą noriu e, paminėti, e, kokia e, teisės sistema turi būti taikoma iškilus konfliktiniai situacijai ar konflikto arba sutarties šalis jau iš anksto turi dėl to apsispręsti ar ne mano vertinimu. Ši pasirinkimo teisė yra nelabai tikra, tokia tariama, e, nes e, e, vartotojas paprasčiausiai būtų verčiamas pasirašyti atitinkamą pirkimo pardavimo sutartį, pasirinkant atitinkamą teisės sistemoje, nes jeigu jis nesutiktų jos pasirinkti, tai paprasčiausiai su juo ta sutartis nebūtų pasirašoma. Aš e, suprantu, kad e, visi siekiame, jog vieną dieną visoje Europoje įsigaliotų vieninga e, pirkimų pardavimų teisė, tačiau kyla klausimas, kaip turime elgtis per tą perinamą laikotarpį, kad užtikrintume uh, vartotojų interesus. Pirmininkas, kuris iš ekspertų norėtų pamėginti atsakyti šį klausimą? Profesorius daktaras e, Leiblė. Trumpas atsakymas mano vertinimu. Pasirinkamosios priemonės privalumas šiuo atveju, e, kurio tikiuosi ir tikiuosi, kad e, tai patvirtins ir verslo atstovai, yra didesnė pasirinkimo galimybė nes daug šiuo metu esama verslo struktūrų, kurios nenori pasirašinėti tarp valstybinių sutarčių, sudarinėti tarp valstybinių sandorių, nes baiminasi, jog jų atveju bus taikomas Romos pirmasis e, reglamentas. Didžioms įmonėms galbūt tokių problemų nekyla, tačiau mažos vietinėms įmonėms turinčioms iki 40 darbuotojų E, norinčiams savo gaminius pardavinėti Europos mastu yra labai baisu pasirašyti e, sutartis, e, kuriams galiotų jiems visiškai nežinoma teisinė sistema, o šiuo atveju būtų galima taikyti bendrijos pardavimų teisę ir tai yra didžiulis privalumas. Ačiū, ponė Lichtenberger, suteikim žodžiu. Pirmiausiai noriu pagirti ponus profesorius, <clears throat> kurie sugebėjo mane suklaidinti net ir tose srityse, kuriuose maniau, kad kažką suprantu. Taigi, akademinio pasaulio atstovai čia atliko savo pareigą. Jeigu rimčiau dabar pradėtume kalbėti, tai prekybos internetu apimtis didės, nesvarbu, kaip ši prekyba bus reglamentuojama, nes tam tikros rūšės pasiūla ateityje e, bus įmanoma tik internetu, o e, tradiciniais būdais įsigyti tam tikrų prekių bus neįmanoma, todėl noriu paklausti, e, ar nebūtų prasminga e, šias pirkimų pardavimų teisės nuostatas europinės taikyti vien tik prekybai internetu e, ir tam tikromis aplinkybėmis iškilus teisiniam neiškumui susijusiam su interneto prekybos ypatumais būtų galima galbūt kažką sukonkretinti. Jūs pagristai kalbėjote apie šimtus straipsnių kurie tikrai e, neviliotų vartotojo e, arba galimybė su jais susipažinti vartotojui nebūtų labai įdomi. E, pagrindinė dilema lieka. Jeigu bus pasirenkama žema vartotojų apsauga arba lygis vartotojų apsaugos, tuomet verslo struktūroms bus e, didesnė prasme arba noras šios teisės nuostatas pasirinkti, <clears throat> jeigu atvirkščiai tuomet nelabai. E, nacionalinės televizijos e, programos bent jau kol kas vertina, kad arba tiksliau, jeigu televizijos, nacionaliniai televizijos transliuotojai įvertintų uh, Europos pirkimo pardavimo teisės nuostatas kaip nepalankės vartotojams, tai manau, jog e, tokių sandorių populiarumas e, būtų pasmerktas žlugti. Todėl ta straipsnių e, gausybė dar nepakankamai deramai sustruktūruota nėra vertintina teigiamai, ar jūsų manimų būtų galima šio dokumento E, tekstą sutrumpinti ir taikyti e, jo nuostatas tik tai internetu e, sudaromiems sandoriams. O po to įvertinus patirtį būtų galima taikyti kitoms rytims. Ačiū, manau, kad klausimas jau buvo atsakytas abiejų Britų salų atstovų profesorius Leiblė galbūt dar trumpai. Pone Lichtenberger, jums pritariu, mane nustebino komisijos e, pasiūlymas reglamentuoti pardavimo teisės sritį. Aš e, tikėjausi, kad e, komisija pateiks pasiūlymą taikomą interneto prekybą. Nežinau, kodėl taikymos rytis buvo išplėsta. Iki šiol to nesuprantu. Antras dalykas - vartotojų apsaugos lygis. Manau, kad Europos pardavimų teisės nuostatose užtikrinamas aukštesnis vartotojų apsaugos lygis nei nacionalinėje teisėje ir tai yra kaina, kurią turi mokėti įmonės už galimybę visoje Europoje vienodomis sąlygomis vykdyti ir sudarinėti prekybinius sandorius. Ačiū dar ponė Lichtenberger papildomą klausimą. Trumpai, jeigu jūs taip teigiate, tai atitinka ir mano vertinimą. Jeigu E, vertinu dabar, e, tarp valstybinė priekybai dažniausiai vyksta tarp dviejų kaiminių šalių. Mm, pavyzdžiui, e, Austrai nelabai yra susipažinę su Bavarijos teisė ar su Italijos teisė, jeigu apskritai Italijos teisė kas nors gali išmanyti. Remiuosi čia savo patirtimi verslo srityje Nors, sakykime, Austrijos ir e, Bavarijos atvejais galbūt tas abiejų šalių tarpusavio teisės e, aktų išmanimas yra geresnis ir čia problemų kyla mažiau. Tačiau norėčiau, kad patikslintumėte, kokias sritis galėtumėte įvardinti interneto prekyboje, kuriams būtų galima taikyti Europos e, bendrąją pirkimų pardavimų teisę. Nelabai svarbu, ką turėjote omenyje, kalbėdama apie interneto prekybos sritis. E, Žinome, čia taikymo sritis e, numatoma didesnė, ne vien tik tai tarp valstybinė prekyba, tarp Austrijos ir Bavarijos. Ir būtent tas argumentas yra pats svarbiausias ir įtikinamiausias. Galbūt dar viena mintis, jeigu patvirtinsime reglamentą, kuris būtų taikomas prekybai internetu ES teritorijoje, tai, e, e, tai reikštų tam tikrą prasme ir e, nacionalinės teisinės kultūros išgelbėjimo, nes nereikėtų harmonizuoti direktyvos nuostatų ir perkelti jų nacionalinę teisę. Zoną. Ačiū už. Ne, taip. Ne, norėčiau padėkoti už Jūsų mintis ir pakalbėti apie skirtumus tarp nacionalinės teisės nuostatų ir Europos uh, E, pirkimų pardavimų teisės e, prieštaravimai man iki šiol nebuvo tokie akivaizdus, tačiau pasirodo, jog skirtingos teisės nuostatos galiojančios Vokietijoje ir Austrijoje galbūt e, į, įtvirtinus vieningą pardavimų teisę Europos Sąjungoje prisidės prie to, kad reikės atsisakyti mūsų civilinių kodeksų ilgainiui. E, manau, kad e, dokumento teisės akto pasirinkta struktūra nebuvo labai vykusi. E, daugiausiai dėmesio buvo skiriama pardavimų teisai, tačiau pačią taikymo sritį galbūt reikėjo dar labiau susiaurinti. Noriu paklausti, kiek jūsų manimų užtruktų jeigu šis teisės aktas būtų e, dar kartą e, peržiūrėtas ir pritaikytas vien tik tai interneto e, prekybai. Ar galbūt, <clears throat> kiek, taigi, kaip greitai būtų galima tą padaryti, jeigu apskritai būtų galima padaryti, ar jūsų manimo būtų galima pasiekti tokiu būdu e, E, parengti vienu įpū kitokio pobūdžio naują dokumentą ir ar tai būtų naudinga dėl e, e, neaiškių teisinių terminų, kurie pasirinkti iš tiesų yra neaiškus, todėl pasiūlymas juos <clears throat> patikslinti, išaiškinti manau, kad yra vertas dėmesio, kadangi su vertimo problemomis mes tikrai čia susidurtume, apie tai kalbėjo profesorius iš Italijos ir Europos parlamente, mes su šiais dalykais e, susidurime kiekvieną dieną, kuomet e, skirtingose teksto redakcijose yra naudojami visiškai skirtingi e, terminai, kurie turėtų reikšti tą patį dalyką. Atsakymas taikymos ryties apribojimas vien tik tai prekyba internetu apribotų taikymos rytį sandoriams tarp verslo ir e, vartotojų. Ir tokiu būdu bus galima tokio pobūdžio sutartis sudaryti tik tai mažmeninės prekybos e, srityje, o E, didmeninė prekyba, e, jei nebūtų galima taikyti e, šio teisės akto nuostatų, kadangi didmeninė prekyba, jos sandoriai yra sudaromi ne internetu, o faksu arba kitaip raštu. Ir tas laikotarpis naujo dokumento parengimo galėtų trukti iki dešimties metų, tai yra tikrai per ilgai. E, netgi jeigu būtų galima tik tai patikslinti arba papildyti dabartinį dokumentą, kiltų ta pati minėta e, problema, ponas Staudimaitis komisijos atstovas dabar kalbės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Äh, ačiū, pirmininkė. Na, nedaug turiu ką pridurti prie ekspertų pasisakymų. Man ypač, man ypač sudomino ponios Somer pasisakymas. E, be abejo, mums svarbu, kaip tas pasiūlymas atsilieps mažoms įmonėms. Lichtenberger, Getainer ir dar vienas pastebėjimas. Jūs klausėte, kaip situacija pasikeis vartotojui. Ponas Laipneris atsakė į šį klausimą, e, pareikšdamas, kad kad tai užtikrins didesnę pasiūlą. Mes atlikome tyrimą, siūlėme šimto prekių krepšelį ir žiūrėjome, ar, ar jis perkamas valstybėse narėse internetu, tačiau daugiau nei 50 prekių nebuvo iš vis, jų nebuvo galima įgyti internetu, tačiau patikrinę situaciją valstybėse narėse išsiaiškinome, išsiaiškinome kad 50 procentų prekių buvo 10 procentų pigesnės kitose valstybėse. Taip pat buvo didesnė jų įvairovė ir kokybė buvo geresnė. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas - didesnė vartotojų apsauga ir bendroji Europos pardavimo teisė. Visų pirma, numatoma didesnė apsauga pagal tą teisę nei nacionaliniuose įstatymuose. Austrijoje e, vartotojų teisės e, tuo atveju, jeigu jis sulaukia prekės su trūkumu, jo padėtis yra geresnė pagal tą siūlomą naują įstatymą projektą nei pagal Austrijos įstatymus. Tačiau esminis svarbiausias dalykas šiuo atveju yra tai, kad vartotojas viena vertus ieško savo komercinio panaš, pranašumo, geresnių prekių už mažesnę kainą. Kita vertus, jis teisinių požiūrių nieko nepraras. Taigi vartotojo komercinė situacija taps geresnė ir jis nieko nepraras. Teisinė situacija jo nepasikeičia. Taikant tą naują Europos pardavimų teisę. Uh, Dar vienas dalykas pagal Roma vienas reglamentas, reglamentą. E, vartotojo padėtis yra išalita, fiksuota status quo. Galima taikyti prekybos nuostatus, prekybos taisyklės, tačiau pasirinkimo didelio nėra. O bendros Europos pardavimų teisės privalumas yra tai, kad atsiranda papildoma galimybė, taigi vartotojas įgyja komercinį pranašumą ir tuo pat metu jis e, nepraranda jokių jur, teisinių galimybių. Ir jeigu prekiautojas siūlo prekes tik pagal bendrą Europos pardavimų teisę, tą sandorį apsimoka priimti, nes nieko neprarasite, o netgi įgysite privalumų, įgysite didesnę pasirinkimo galimybę. Dabar prie, perinu prie ponios Lichtenberger klausimo. Ponas Leibneris iš dalies jį atsakė, man atrodo. Buvo užduotas klausimas, kodėl neapsiribuojama tik paslaugomis internetu pirmajame etape. Ir keletas priežasčių. Visų pirma, žaliojoje knygoje, kurią paskelbėme po septynis mėnesius trukusių konsultacijų, mes išklausėme, nusprendėme, kad nenorime apsi... konsultacijose aiškinomės. Ir žmonės dalyvavę konsultacijose nemano, kad reiktų apsiriboti vien prekybą internetu nes tai iškraipyti konkurenciją. Įsivaizduokime, kad viskas apsiribuotų tik prekyba internetu kad ta, ta, ta teisė galėtų tik prekybai internetu, tai e, suteiktų konkurencinį pranašumą tokiai prekybai lyginant su tradicinėmis prekybos vietomis. Trečia, jūs tikriausiai prisimenote, kad diskusijose dėl vartotojų teisų direktyvos tas klausimas taip pat buvo iškilęs ir taryboje vienu metu buvo svarstoma, ar reiktų apsiriboti tik priekybą internetu. Ir taryboje susiformavo labai didelė valstybių dauguma, kuri tam priešinosi. Ir būtent todėl komisija nusprendė, tai pagrindinės priežastis, dėl kurių komisija nusprendė savo teikiamame pasiūlyme, neapsiriboti vien priekybą internetu. Ir galiausiai. Ponet Štain klausia apie kai kurių teisinių terminų e, tikslumą. Iš tikrųjų, kai kurie vartojimų terminų nėra iki galo aiškus. Buvo atlikta studija draugė su ekspertais ir tekste, kurį parengė ekspertai, yra keturis kart daugiau neiškių terminų Ypač, pavyzdžiui, kalbama apie Europos paprotinę teisę. Tai nėra, nėra visiškai aišku, kas tai yra. Ir mes bandėme kiek manoma sumažinti neiškių terminų kiekį. Mes jų tikrai sumažiname per pus, nes per konsultacijas, kurios praėjusią vasarą vyko du mėnesius, daugelis įmonių, kitų dalyvavusių apklausoje, suinteresuotų organizacijų atstovų mums mūsų prašė sumažinti neiškių teisinių terminų kiekį. Ir aš pritariu ponios Stein pareiškimui. Žinoma, galima iš vis atsisakyti tokio pasiūlymo, nes, nes kaip įstatymų kuriejai susidurėte su tuo kiekvieną dieną ir suprantate, kad ir išvelgiate tam tikrą įtampą atsirandančią tarp skirtingų pusių teisių, skirtingų šalių teisių. Ir jeigu norime galimybės e, pasirūpinti atskirais individualiais atvejais, reikia tų netokių aiškių teisinių terminų. Eine kurze Nachfrage. Sie haben erwähnt, dass von den Businesses. Trumpas papildomas klausimas. Jūs teigiate, kad verslo įmonės pasisako už tai, kad nebūtų tai skiriama tik internetiniai priekybai. Tačiau ką mano vartotojų asociacijos gal galėtumėte pasakyti man? Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, nesakiau, kad visos įmonės pasisakė prieš taikymos ryties apribojimą, tik tai taikant į internetinį priekybą. Dauguma įmonių taip teigia, aš jau taip sakiau. O kalbant apie vartotojus, kiek prisimenu, net nelabai esu įsitikinęs, ar apskritai buvo išsakyta vartotojų nuomonė. Uh, Vartotojų asociacijos, ypatingai stambiosios, apskritai kritikavo šią priemonę ir nedarė skirtumo tarp to, ar ta priemonė turėtų būti taikoma tik tai internetiniai priekybai ar visom, visoms, visiems tarp valstybiniams sandoriams. Bet aš, ponė Lichtenberger, galėsiu dar patikslinti atsakymą. Dėkoju, ar būtų dar klausimų, ar ekspertai kažką norėtų pasakyti. Jeigu ne, tuomet dėkoju visiems Labai informatyvus klausimas įvyko. Na, o parlamente mes ir toliau kalbėsime su suinteresuotais asmenimis per ateinančias savaitės ir mėnesius. Ir tikrai labai atidžiai seksime šį komisijos pasiūlymą. Dabar kitas darbo tvarkės punktas yra Bellinger pranešimas. Kalba eina apie vartotojų ginčių elektroninį sprendimą. Pone Berlingė, žodis Jums. Kągi, čia kalbame apie pasiūlymą, kurį gavome iš Europos komisijos, kuriame kalbama apie direktyvą ir reglamentą. dėl alternatyvių ginčių sprendimą, tai yra alternatyvių ginčių sprendimo direktyva, ir taip pat e, ginčių elektroninį sprendimą. komisija nusprendė skatinti prieigą prie alternatyvių ginčio sprendimo būdų ir elektroninio sprendimo galimybių ir pasiūlė tuos du teisės aktus 11 metų gruodžio mėnesį. Čia pagrindinė mintis yra daryti skirtumą tarp alternatyvių ginčių sprendimo struktūros nes ta praktika dabar tikrai nėra labai aiški ir bandoma išspręsti pagrindinės problemas, būtent e, vis daugiau bylų atsiranda teismuose, dėl to bandoma sumažinti tokių bylų skaičių. Dėl to komisija ir pasiūlė alternatyvius e, ginčių sprendimo būdus valstybėms narėms. Tai aišku yra susijęs su bendromis Europoje taikomomis taisyklėmis. Šalia to komisija norėjo dar ir, aišku, apsaugoti, apginti tuos vartotojus, kurie perka prekes internetu kito, kitose valstybėse narėse. Na ir čia pagrindinė mintis buvo sukurti tokią bendrą vieningą platformą. Tam bu, tikslui buvo pasiūlytas reglamentas dėl vartotojų ginčių elektroninio sprendimo ir jis bus taikoma, taikomas visoje ES, tačiau kalba eis tik tai apie tarp valstybinius pirkimus ir pardavimus. Tokiu būdu vartotojų teisės bus užtikrinamos. Dėl prieigos prie tokių sprendimo būdų ir taip pat bus užtikrinama vieno langelio, užtikrinamas vieno langelio principas vartotojams tuo atveju, jeigu jie įsivelia į ginčą dėl sandorių ir ginčas turės būti išsprendžiamas per 30 dienų. Būtent tame viename langelyje ir turės būti sprendžiamas ginčius, kur kreipėsi vartotojas. Automatiškai vartotojo nusiskundimas bus nusinčiamas atitinkamai vietos institucijai, kuri bus e, tam tikroje valstybėje narėje. Mes tiksliai dar nežinome, kaip vyksta dėrybos su taryba, tačiau Danijos pirmininkavimo metu yra siekiama susi... pasiekti politinį sutarimą dėl bendro požiūrio, kuris vyraus visame pakete. Ir tai bus pasiūlyta 12 metų gegužės mėnesio 30 tos dienos konkurencijos tarybai. Taigi mes turime, e, kaip Teisės reikalų komitetas, parengti savo nuomonę. Na ir aš čia norėčiau šioje nuomonėje išsakyti keletą pastabų susijusių su tuo tekstu, kuris mums buvo pateiktas komisijos. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad sveikinu komisijos pasiūlymą dėl to, kad visa tai kartu su tomis įvykusiamis diskusijomis rodo, kad norima žengti pirmin, bandant sustiprinti vidaus rinką ir vidaus rinkos skaitmeninį elementą tam, kad vidaus rinka galėtų sustiprinti ekonom... E, Europos integraciją, tapti integracijos varomų... varomąją jėgą. Taip pat matome norą panaudoti tą priemonę tam, kad alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas būtų taikomas ir komerciniams sandoriams ir tokiu būdu gerėtų prieiga prie alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmo, būtų įveikiami lingvistiniai sunkumai ir sunkumai susiję su tuo, kai neaišku, kokios procedūros laikytis. Tai yra tos kliūtis, kurios sukelia daug problemų, kai kalba eina apie tarpvalstybinę priekybą Europoje. Na ir galbūt čia net labiau nei sutarčių teisėje reikia nustatyti aukštus standartus vartotojų apsaugos rytyje, veiksmingumo ir skaidrumo standartus, bet to dar reikia pasirūpinti, kad tomis priemonėmis būtų galima lengvai naudotis ir kad rezultatai būtų efektyvūs. Iš principo norime pasirūpinti, kad vartotojai galėtų išspręsti įvairius ginčius be teismo pagalbos. Taigi reikia nuspręsti, ar turėtų būti privaloma pereiti per alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmą prieš kreipiantis į teismą. Komisijos atsakymas, kad tai neturėtų būti privaloma. Jeigu nori, vartotojas gali iš karto kreiptis į teismą be elektroninio ginčių sprendimo mechanizmo. Aš turiu čia pastabų, apie tai kalbėjau ir anksčiau, diskusijos apie kitus dalykus. Jeigu bus toks apriepties apribojimas ir priemonė bus taikoma tik tai tarp valstybiniams sandoriams, tuomet, aš manau, tai yra tikrai toks ribojantis elementas ir manau, kad tai turėtų būti taikoma ir nacionaliniams sandoriams, jeigu jie sudaromi internetu. Aš manau, kad čia kiltų problemų, jeigu mes e, taikytumėme šį mechanizmą tik tai tarp valstybinių sandorių atveju. Ši priemonė yra taikoma ir nacionalinių, ir tarp valstybinių sandorių atveju. Tai nežinau, kodėl čia reiktų daryti tokį apribojimą. Man čia dėl to kyla klausimų. Taip pat e, alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmas, platforma, atitinkamas portalas, kažin ar to pakaks, kad galėtumėme tenkinti suinteresuotos menų reikalavimus. Kažin ar galėsime įtraukti visas paslaugas, kurios teikiamos vartotojams. Juk e, kai kurios asociacijos teigia, kad geriau tą alternatyvų ginčių sprendimo platformą pavadinti informacinę platformą, kur būtų teikiama informacija, ji būtų lengviau prieinama apie tą, to mechanizmo priemonės. Dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su tarpininkais, panašu, kad bus tokių tarpininkų tinklas, Tai yra žmonės, kurie galėtų padėti pagal alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmą vartotojams, verslo įmonėms, kaip padėti joms pasinaudoti tą, tomis procedūromis, teikti informaciją ir panašiai. Taigi tokiu būdu tie tarpininkai turi būti tinkamai apmokomi, kad jie galėtų teikti deramą informaciją vartotojams apie tai, kaip galima ta, būtų tuo mechanizmu pasinaudoti. Dar keletą pastabų turiu dėl tų kontaktinių centrų, kokie jie galėtų būti ir kokie turėtų būti, kokios turėtų būti tarpininkų prievolės ir pareigos, ko iš jų galėtumėme tikėtis, nes viskas yra apibriešta labai miglotai. Nuostatos yra labai bendros. Taigi tiek, bent jau aš turiu pastabų, norėčiau tiek norėjau aptarti per šį pirmą keitimąsi nuomonėmis ir galbūt dar e, turėtumėme aptarti ir terminų klausimą, per kiek turėtų būti išspen, laiko išsprendžiami ginčiai. Ir ginčiai yra numatyta 30 dienų, kitu atveju yra 90 dienų. E, taigi aš manau, kad abiejų atve, abiejais atvejais tas terminas turi būti vienodas. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegai Belingver. Daugiau nėra norinčių kalbėti. Tai buvo pirmasis keitimasis informacija. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi kovo 29 dieną, o kovo 26-27 bus teikiama, teikiamas nuomonės projektas. Taigi galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Dabar 24 darbo tvarkės punktas kolegos Bužoj pranešimas dėl alternatyvaus ginčių sprendimo. Prašau, ačiū pirmininkai, norėčiau sutrumpinti savo pasakymą. Uh, but uh, I also want to say a few things to the first exchange of views, because... Uh... Dabar vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, nes svars svarstydami pono Berlingerio pristatytą klausimą, e, kalbame apie tikrai svarbę temą. Džiugu, kad tai e, prioritetas. Taip pat būtina užtikrinti, kad vartotojai ir verslas turėtų žalos atlyginimo galimybę iškilus konfliktiniai situacijai. Numatytos ir žalos atlyginimo teisme priemonės, tačiau tai dažnai daug kainuoja laiko ir pinigų. Ir <coughs> vartotojai ir verslas bevelyje nesikreipti į teismą, o spręsti konfliktą kitomis priemonėmis. Komisijos pasiūlymas, man atrodo, yra geras, tačiau yra nemažai detalių aspektų, kuriuos, manau, turime toliau nagrinėti, kad viską išsiaiškintume ir kad alternatyvis ginčių sprendimo procedūra užpildytų egzistuojančias spragas. Visų pirma, reikėtų patikslinti alternatyvios ginčių sprendimo procedūros e, apibrėžimus. Aš pasigendu tikslesnį apibrėžimą ketvirtajame straipsnėje ir manau, kad tai jis yra būtinas tam, kad tiksliai suvoktume, apie kokias procedūras kalbama šioje direktyvoje. Taip pat svarbu nepamiršti bazinių principų, kad, kad e, visi suvoktų, kokių taisyklių laikytis taikant šią procedūrą. Aš suprantu komisijos sieki sukurti tokiais principais paremtus pagrindus. Tačiau komisija pamiršo kai kuriuos principus e, savo 1998 ir 2001 rekomendacijose ir ES egzistuojančios alternatyvių ginčių sprendimo e, procedūrų struktūros yra labai vairios. Reikia nepamiršti tokių principų kaip teisėtumo ir laisvės taikymo. Kalbant apie teisėtumo principą, jis yra labai svarbus ypač tais atvejais, kai alternatyvių ginčių sprendimo e, institucijų institucijos skelbia saistančius sprendimus, ypač kai kalbame atrap valstybinį ginčą. Jeigu teisėtumo aspektas neaptartas e, direktyvoje, tai, tai gali reikšti, kad e, apsauga sum, sumažėja laipteliu yra žemesnė sprendimas tokios institucijos gali būti saistantis tik, jei ginčio šalis iš anksto apie tai buvo informuotos ir jeigu jos su tuo sutinka. Manau, kad reikia numatyti galimybę šalims pasitraukti iš šios alternatyvios ginčių sprendimo procedūros, jeigu jų ši procedūra netenkina. Norėčiau taip pat kai kurių paaiškinimų skaidrumo klausimų. Skaidrumas reikalingas Vartotojas turi gauti visą reikalingą informaciją, kad e, alternatyvi ginčių sprendimo procedūra taptų primtinesnė, jeigu ta alternatyvi ginčių sprendimo procedūra būtų pradėta taikyti visoje ES. Manau, kad informaciją vartotojams reikia suteikti labai paprasta kalba, kad ji būtų visiems suvokiama. Ekspertų bešališkumas. Manau, kad šeš, šeštas straipsnis ta prasme yra per silpnas. Pavyzdžiui, kalb, sakoma, kad, kad teisinės kad juridiniai asmenys atsakingi už alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą turi būti neįsivėlę į interesų konfliktą, tačiau reikia reik, numatyti reikal, įrodymų reikalavimą. Direktyva apie tai nekalba. Nepriklausomumo ir bešališkumo sampratų aptarimas turi būti susijęs su direktyvos apreptimi. Taip pat kelia E, abejonių antros straipsnio antros dalies A punktas. Man atrodo svarbiausia čia užtikrinti, kad tie, kurie vykdo, teikia tą alternatyvių ginčių sprendimo procedūrą, būtų bešališki. E, aš manau, kad reikia subalansuoti galimybės naudotis dabar egzistuojančiamis vidinėmis alternatyviamis ginčių sprendimo procedūromis, kuriuose, kurios kai kuriuose šalise sėkmingai galioja ir taip pat tarp, tarp būtinybę užtikrinti bešališkumo kriterijų. Norėčiau savo pasisakymą užbaigti, pasakydamas, kad uh, alternatyvi ginčių sprendimo procedūra turėtų turėti suspenduojamą į poveikį Jeigu vartotojas pasitelkė tarpininkavimo procedūrą, tai vis tiek neturėtų jam užkirsti galimybės kreiptis į teismą, jeigu ta procedūra e, niekur nenuvestų. Tai yra tokie preliminarūs pastebėjimai. Aš nepristačiau visų savo pamastymų ir papildomus pasiūlymus pateiksiu šešėlinių pranešėjų susitikime ir norėčiau išklausyti kolegų pasiūlymų dėl pakeitimų ir esu pasirengęs bendradarbiauti ieškant būdų užtikrinti, kad ši alternatyvi ginčių sprendimo procedūra taptų veiksminga priemonė Europos vartotojams. Ačiū. Ačiū kolegai Buzoj, dar komisija, ponė Ruso, dabar norėtų savo nuomonę pristatyti, poziciją. Taigi, prašau jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už pastabas. Norėčiau pabrėžti, kad tie du pasiūlymai yra labai svarbus, kalbant apie vieningos rinkos aktą. Tai yra du, iš, du pagrindiniai pasiūlymai, bandant suaktyvinti augimą ir mes norime juos patvirtinti kuo galima greičiau. Dėl to norėčiau padėkoti Teisės reikalų komitetui už tai, kaip aktyviai yra analizuojami šie du pasiūlymai. Daug laiko neturiu, tai aš neatsakysiu detaliai į dviejų pranešėjų išsakytas pastabas, tik tai Pridursiu, kad dėl alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmo mes atsižvelgėme į komentarą, kad reikia išplėsti tas funkcijas, įtraukiant ir nacionalinius ginčius, ne tik tarp, esant tarp valstybiniam sandoriui. Mes manėme, kad geriau gal būtų numatyti tokią pirminę stadiją, E, šią platformą taikant tik tai esant tarp, tarp valstybinių sandorių ginčiams. Tai, tai yra paprastai problematiškesni klausimai, tačiau jeigu jūs, taip, jūs norėsite, mes galėsime įtraukti ir nacionalinių sandorių ginčius. Dėl pasiūlymo dėl direktyvos dėkoju pranešėjui už palankius komentarus. Ir tik tai norėčiau paaiškinti, kodėl neatsižvelgėme į visus 98 ir 2001 metų rekomenda... reglamentų rekomendacijas. Mes tiesiog norėjome surasti pusiausvyrą tarp pagrindinio principo ir priemonės praktinio pritaikymo. Tai yra teisinė priemonė, kuri turės teisinių padarinių. Taigi mes norime ne pavieniui, bet visas detalės perkelti tam, kad įmonės tam, kad e, alternatyvių ginčių sprendimo mechanizmas galėtų sklandžiau funkcionuoti. Taip pat dėl teisėtumo ir laisvės principo įdėgymo. Jeigu surasime vietą, kur galėtumėme tą principą įdėkti, mes tikrai galėsime tą padaryti ir bandysime, kad e, mechanizmas veiktų, kuo galima palankiau vartotojams. Taigi tiek. Dėkoju už jūsų darbą ir mielai galėčiau su jumis toliau bendradarbiauti ir tolesnėme procese. Ačiū, ponė Rusų, daugiau nėra norinčių kalbėti. 26 dieną bus patiktas prašymo projektas, kovo 29 baigėsi pakeitimų tikimo terminas, dabar 25 darbo atvarkės punktas, pono Boris pranešimas apie e, vaizdinę ir garsinę veiklą. Europos Sąjunga. Ačiū, ponė pirmininkė. Kultūros komitetas yra pagrindinis komitetas e, dėl e, sklaidos internetu. Aš bandžiau įvertinti audiovizualinio sektoriaus ir jo sklaidos kūrinių, sklaidos internetu teisinius aspektus. E, turiu paminėti, kad pasiūlymai yra parengti pakankamai gerai. Procesas vyko įdomiai, turėjome galimybę užduoti klausimus, atverdami šį sektorių ir numatydami galimybę teisiškai jį reglamentuoti, tai taip pat yra susijęs su skaitminėje darbo tvarkai ir strategija Europa 2020 vaizdo ir garso kūrinių rinkos reglamentavimas yra prasmingas, apyvartoje yra 500 milijardų eurų, tai yra 3 procentai Europos bendro vidaus produkto, nemažai darbo vietų čia yra sukūrėma ir mes norime, kad šis sektorius galėtų plėtotis taip pat ir e, interneto erdvėje. E, esama įvairių elementų, e, kurios pasitelkus būtų galima kurti naujus verslo e, modelius. Dabartinė rinka yra labai susiskaidžiusi, esama daug technologinių, teisinių kliūčių, taip pat autorių teisų, licenzijų sistemos skirtingos yra esama nacionalinių sistemų, kuriomis yra reglamentuojamos e, kūrinių, taip pat internetu naudojimo taisyklės ir e, galimybės e, rinkliavų už autorių teisės sistemos taip pat smarkiai skiriasi. Taigi dabar šį rinką reikia paminėti vystosi, pavyzdžiui, teikiant garso ir vaizdo paslaugas šiuo metu tų paslaugų rinka apsirib, apsiriboja uh, transliacijomis e, per palidovus, kabelio tinklais, per palidovus 60, 30, kabelio tinklais 20 procentų, telefonų, interneto tinklais, per televiziją yra televizijų tenka tik 5 procentai. <clears throat> Šiuo metu galioja atitinkamos direktyvos audiovizualinių paslaugų, taip pat e, e, palidovinių ir e, kabelinių transliacijų reglamentavimo direktyva. Turėtume daryti atitinkamas išvadas e, iš šių teisės aktų perkelimo ir gyvendinimo, tačiau mūsų išvados turėtų būti labai atsargas, nes ta rinka vystosi beveik pati savaime, daugelį jos elementų sudaro tradicinių sistemų elementai ir papildomas reglamentavimas dažnu atveju netgi nėra reikalingas. Tačiau e, norėčiau E, suskirstyti transliacijos internetu turinį atskiras kategorijas. Turime kalbėti apie transliacijas e, garso ir vaizdo medžiagos. Tai yra televizijos programos, pavyzdžiui, kurios yra retransliuojamos e, serialai, publicistinės programos, kurios anksčiau buvo transliuojamos televizijoje, yra transliuojamos dar kartą papildomai internetu tam, kad e, transliuotojai galėtų tą informaciją internetu skleisti. E, jie turi e, gauti atitinkamus autorių leidimus, įsigyti atitinkamas uh, teisės transliuoti atitinkamą kūrinį arba laidą papildomai teritorijai. Taip pat čia turime reikalų su įvairiomis papildomomis e, valdymo e, pagal pageidavimą paslaugomis, tas vadinamasis e, video on demand, filmų, muzikos sektoriuje šis sektorius yra susiję, labai glaudžiai susijęs su tam tikra vadinama pardavimų teritorija. Ta teritorija apribota dažnai valstybės sienomis arba kalbinėmis sienomis atskirais regionais, kai kuriuose valstybėse ta vadinamoji langų sistema, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra teisiškai reglamentuojama. Prancūzijoje tam tikrą meno kūrinį, pavyzdžiui, meninį vaidybinį filmą galima <clears throat> pirmiausiai e, demonstruoti kino teatruose, po to per e, DVD diskus, po to mokomoje, mokomosios televizijos kanalais ir galiausiai tas pats kūrinys yra transliuojamas e, nemokamais televizijos kanalais. Taip ta sistema veikia Europoje e, filmų gamybos ir e, rodymo dystrybucijos e, srityje. Filmų produceriai dažniausiai valdo autorių teisės ir paskirsto pardavinėjęs atitinkamiems distributoriams muzikos sektoriuje vadovaujamas kitomis taisyklėmis ir kitokia praktika yra taikoma. Pavyzdžiui, garso takelių e, srityje e, veikia pakankamai ribota rinkliamų už autorių teisų, e, užnaudojamose autorių kūriniais sistema, muzikos kūrinių srityje taip pat veikia kitokia sistema, taigi reikia šias dvi sistemas atskirti. Kitas klausimas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su deramo, deramo deramų at, autorių atlyginimų už e, teisę naudotis jų kūriniais internetu. Pavyzdžiui, vaizdo ir garso sektoriuje daugiausiai yra remiamas atitinkamomis sutartimis tarp producerių ir autorių, kuomet produceriams tenka didesnė dalis teisių į e, meno kūrinį E, buvau susitikęs su įvairių organizacijų atstovais, kurie norėtų įvesti e, proporcionalaus atlygio e, sistemą už, tarkim, daugkartinį tam, tikrų, tam tikros informacijos naudojimą arba garso vaizdo medžiagos naudojimą internetu, užtikrinant kūrinių autoriams tam tikras papildomas pajamas už daugkartinį e, kūrinių naudojimą internete. E, Europos mastu išduodami leidimai e, neturėtų būti privalomi, o turi būti laisvai pasirinkami, jais yra sudaromos galimybės vystytis ir plėtotis garso ir vaizdo vaizdo sektorių, tačiau atsižvelgiant į kultūrinius ir kalbinius skirt, skirtumus privalomos europinės licenzijos arba leidimai tik tai padidintų sąnaudas ir tokia sistema, vertinantis dabartinio požiūrio taško, nebūtų optimali. Vertinant padėtį garso ir varzdo sektoriuje, taip pat e, Mm, meno kūrinių arba kūrinių e, sklaidos internete padėtį reikėtų leisti galbūt autoriams e, arba tiksliau diskutuoti apie tai, kokią formą e, atlyginimo už autorių teisės reikėtų pasirinkti ir sutarčių formą ar rinkliavų mokesčių formų. Taip pat ta vadinamoji medijų langų sistema turėtų būti kuo lankstesnė, kad būtų galima ją pritaikyti prie e, rinkos segmentų besikeičiančio poreikio. Dabartinė sistema tokio lankstumo ir patrauklumo e, neužtikrina esama ir daugiau aspektų, e, kuriuos galėčiau paminėti, tačiau galbūt šiandien tam nėra pakankamai laiko. Esu pasirengęs bendradarbiauti su šešėliais pranešėjais rengiančią nuomonę ir esu pasirengęs įsiklausyti jūsų pasiūlymus ir mintis. Ačiū. Wortmeldung, Frau Kollegin Lichtenberger, bitte. Ja, nur kurz. Kollege Lichtenberger. Labai trumpai, nes uh, laikas smarkiai pasistumėjęs į priekį. Manau, kad papildomos uh, pasirinkamosios priemonės klausimas turėtų būti rimtai apsvarstytas, nes um, šias rytėje, nes yra neaiški jo, jos pridėtinė vertė, tema yra labai svarbi, net nereikėtų jos nuvertinti, tačiau uh, mūsų veiksmų galimybės yra labai apribūtos uh, dėl uh, dabartinės padėties susijusios su E, naudotojais šių kūrinių. Autorių teisų kodekso. Aš manau, kad man idėja, idėja kaip ir įdomi iš principo, tačiau norėčiau tolesnių paaiškinimų dėl to, koks bus kodekso tikslas, ar toliau derinti autorių teisų taisyklės ES jau esame kodifikavę tam tikrus dalykus. Aš manau, kad na, turėsime dar laiko apie tai pakalbėti, kai bus pristatytas projektas. Bet tiesiog e, norėčiau užduoti tą klausimą komisijos atstovams, jeigu jų yra. Aš esu šešėlinis pranešėjas šio klausimu. Paliksime šį klausimą šešėlinių pranešėjų diskusijoms. Ar dar e, būtų norinčių kalbėti, ar galėtume baigti svarstyti šį klausimą. Čia taip pat prašymo projektas bus pateiktas kovo 26 dieną, 30 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas, kitas pranešimas yra registruotos partnerystės ponios Tain pranešimas. Prašau, žodis poniai Tain. Norėčiau komiteto narių paprašyti parengti teisinės išvadas tiksliau paprašyti Europos pagrindinių teisų agentūros e, įvertinimo E, ar registruotų partnerysčių atveju e, teisinga nenumatyti, pasirinkti, e, nenumatyti galimybės pasirinkti atitinkamos teisės sistemos. Manau, kad reikėtų apsiriboti šio pasiūlymo ir tolesnių diskusijų nereikėtų šiuo metu. Ar kas nors prieštaravo, klausė pirmininkas šiam pasiūlymui, ne, tuomet taip ir elgsimės. Dabar prasidės uždaras posėdis, turime padaryti trumpą pertrauką, prašau visų kurie neturėtų dabar būti šios salėje, iš jos išeiti. Taip pat nutrauksime transliaciją internetu ir po minutės pertraukos tęsime posėdį. Ist einer vom Rechtsdienst da? Passhaus wollte doch kommen. Passhaus.